Colleagues, please, we can. Gerbiami kolegos, turėtume jau pradėti posėdį. Buongiorno a tutti. Apro. Labą rytą visiems. Pradedame šiandieninio posėdžio darbą. Kaip ir paprastai, pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės projekto patvirtinimas. Šiandien mes kalbėsime peticijų komiteto veiklos metinę ataskaitą, kalbėsime apie pakeitimus, taip pat turime peticiją prieš aktą susitarimą, taip pat e, nuomonės projektą dėl ombudsmeno. Ir e, čia kalbėsime apie specialų pranešimą, kuriuo reikalauja ombudsmenas. Taip pat peticija dėl Europos mokyklų, dėl Vokietijos ir Austrijos prekybos rūmų bei kitus klausimus. Iš pradžių Beje, šiandien balsuosime dėl Auken ir Geringen pranešimų, paskui turėsime diskusiją dėl metinės ataskaitos pranešėjas Čičester ir paskui Valijan ir Salavrakos pranešimai. Valijan pranešimas dėl pagrindinių teisių bus patvirtintas uh, 12 e, Liepos, o pakeitimai gali būti pateikiami iki 5 Liepos, to tarpo Salavrakos 19 e, rugsėjo bus tvirtinamas, o pakeitimus galima pateikti iki Liepos 12 e, dienos. Dėl Europos ombudsmeno pranešimą. Balsuojama bus rugsėjo 19 dieną. Pakeitimus galima pateikti iki birželio 10 E, dienos 17 valandos. Darbo tvarkėje apie pusę 11 pradėsime diskusiją dėl peticijų, dėl aktos. E, susita, aktą susitarimą, o paskui e, komitetas išnagrinės tyriamojo vizito į Vokietiją ir tyriamojo vizito į Rumuniją ataskaitas. 11.30 koordinatorių posėdis. Ir čia išklausysime pono Demandūros pranešimą. Taip pat dalyvaus Europos mokyklų peticijos aktą peticijos ir dar, Prancūzijos dėl, ir dar peticijos dėl Prancūzijos e, reikalų e, atstovai. Taip pat nagrinėsime peticijas dėl Vokietijos ir Austrijos e, pramonės ir prekybos rūmų. Ar galime patvirtinti tokią dar, darbo tvarkę, kolega jam? Dėkoju, ponia pirmininkė turiu prašymą keisti darbo atvarkį, turiu pageidavimą tokį. Tai būtų susiję su 13 darbo atvarkės punktu, kur kalbama apie tyriamąją kelionę į Rumuniją ir ataskaitą. Aš siūlyčiau šį klausimą atidėti kitam posėdžiui, nes Dar turime pamastyti ir padiskutuoti šiuo klausimu. Tad kviečiu 13 darbo tvarkės punktą atidėti. O kai dėl vizito į Berlyną pono Bulio nėra, tad vėlgi turėtume šį klausimą, mano supratimu, nagrinėti kitą kartą. Toks būtų mano pageidavimas. Tiesiog toks yra mano pageidavimas, kadangi pono Bulio nėra. Tad būtų prašymas atidėti ataskaitos nagrinėjimą dėl tyriamo vizito į Rumuniją ir taip pat prašymas dėl e, tyriamo vizito į Berliną. Dėkuoju. Dėkui, ponė pirmininkė. 20, 12 darbo tvarkės punktas. Kai mes numatėme darbo tvarkę, mes visi buvome prisėmę savo įsipareigojimus ir aš, kaip pranešės, negaliu dalyvauti popietės posėdėje, tad norėčiau, kad, potvarkė, kad darbo tvarkė būtų palikta tokia, kokia dabar. Gerai, tai tuomet e, tai buvo pageidavimas, o mes, aš galiu atsimti savo pageidavimą. Okay. Tiesiog ne, nes, ne, nesiūlysiu atsimti šio klausimo. Na, galima būtų ir pritarti, tačiau regis, kad uh, yra sudarytos visos sąlygos darbui šiame komitete. Ir nežinau, ar būtų labai priimtina, kad EPP frakcija nesugeba susitarti, nes visas komitetas dabar turi, turi dalyvauti jų vidaus diskusijose. Na gerai, gerai. Ne pirmą kartą yra prašoma tokių keistų dalykų posėdžio metu. E, e, allora, um... Gerai, tuomet e, balsuojam e, tokį pakeistą pirmąjį darbo tvarkės punktą. Ar kas nors pasakytų prieš, ar buvo, būtų siūl, siūloma pakeitimo, tai ne, tuomet patvirtiname su pasiūlymu atidėti kitam posėdžiui tyrimą vizito į Rumuniją klausimą. Kitas darbo tvarkės punktas, kaip paprastai, yra posėdžių protokolų tvirtinimas, anksčiau vykusių posėdžių protokolų tvirtinimas. Kovo 19-10 dienos protokolas, ar kolegos e, e, turi kokiu nors komentaru ar prieštaravimu, jeigu netamet protokolas e, patvirtintas. Taip pat e, noriu pasakyti, jog buvo nuspręsta nenagrinėti kai kurių peticijų, nesulaukus patvirtinimo iš peticijos autorių, kaip e, esame pranešę per prieš tai vykusi posėdį, per kitą komiteto posėdį Kolegams bus e, išdalintas sąrašas, kuriame bus e, įrašytos visos peticijos, dėl kurių iškylo tam tikrų abejonių ir pateiksim tą sąrašą, kad kolegos galėtų susipažinti ir kad galėtų įvertinti tuos e, klausimus, tas, tas peticijas ir nuspręsti, tai yra iš tikrųjų peticijos ar ne, ar jos atitinka reikalavimus. Kol kas kitų pranešimų neturiu, tad jeigu kolegos nenorėtų pateikti komentarų, tai norėčiau dabar pereiti prie penkto klausimo, tai yra balsavimo dėl pirmosios nuomonės. Tai yra nuomonė dėl ES administracinio proceso teisės, pranešėja kolega Auken ir jai kaip tik suteikiu dabar žodį. Øh, kalbėsiu daniškai. Tikiuosi, kad suprasite, ką pasakysiu, kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už indėlį į šią, šį nuomonės projektą. tikiuosi kolegos sutiks, kad viskas būtų pristatoma būtent taip, kaip siūlau. Visus pasiūlymus į nuomonę įtraukti buvo sunku, tačiau turbūt nereikėtų daugiau e, kažkokiu tai dar posėdžiu renkti, jeigu mums pavyks jūri komitete šį klausimą nagrinėti baigti, tai bus didžiulis žingsnis Europos piliečiams į priekį. E, administracija ir paslaugos piliečiams e, kai kuriuose šalise susitel, susitelkė tik tai su admin, ties administraciniais, ties valdymo klausimais, bet tokio kaip padėmesio į piliečius kreipia mažai. Taigi labai svarbu, kad pilietis būtų būtent centre. Valdymas ir administracija turi e, būti toks, kad pilietis būtų centre ir jeigu taip atsitiktų iš tiesų, tai būtų didžiulis žingsnis į priekį, kad paslaugos būtų statomos į priekį, tai būtų didžiulis kultūrinis pasikeitimas, bet tai teigiamas pasikeitimas. Būtų labai gerai, jeigu būtų patvirtinta ši nuomonė ir manau, kad e, pagal naują reglamentą viskas veiks gerai ir sklandžiai. Mes dabar turėsime savotišką karą kariauti su komisija ir taryba, nes e, tokia gero valdymo praktika dar nėra prasiskverbusi ES teisės aktus. Manau, kad e, tai bus geras žingsnis į priekį ir labai ačiū už bendradarbiavimą visiems. Dėkoju kolega Jokin už atliktą darbą ir Iš tikrųjų, pritariu jūsų išsakytiems e, pageidavimams ir linkėjimams. Tad dabar balsuojame dėl Auken nuomonės. Pirmasis pakeitimas, antroji dalis, kurie Vasiesko už, prieš, susilaiko, priimta. Trečia dalis, antras pakeitimas, Rena Bazėsku už, prieš, susilaiko, priimta. Trečia dalis, trečias pakeitimas Becker, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečia A, nauja dalis, ketvirtas pakeitimas Auken, už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirta dalis, penktas pakeitimas Bazesku, už, prieš, susilaiko, priimta. Penkta dalis, šeštas pakeitimas Becker, už, prieš, susilaiko priimta. Šešta dalis, aštuntas pakeitimas bazėskų, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeš, septintas atkrenta pakeitimas, todėl kad buvo patvirtinta. Patvirtintas prieš tai buvęs pakeitimas. Dabar e, devintas pakeitimas. E, Basesku už, prieš, susilaiko. Norėčiau pakartoti, todėl kad neaišku. Devintas pakeitimas, septinta dalis Basesku, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas, septinta dalis, aukiant, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, aštunta dalis, Becker, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 devinta dalis Becker, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 13 dešimta dalis Becker, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14 dešimta dalis Aukin, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15-11 dalis Valensa, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16.12 dalis Valensa kas už, prieš susilaiko priimta. 17.12 dalis kas už, prieš susilaiko priimta. 18.12 dalis Basėskų kas už, prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas 12 A nauja dalis Becker kas už, prieš susilaiko priimta priimta. 20.12b nauja dalis Becker dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. turime pasitikrinti. Reikia balsuoti iš naujo. Kas už dėl pirmos dalies? Kas prieš? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 21 pakeitimas, 12 C dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojam dėl visos nuomonės, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dėkoju kolegai Auken. Dabar Nuomonė dėl 28-osios metinės ES teisės taikymo stebėsienos pranešėja kolega Geringer. Žodis jai. E, Dėkui, e, panie Przewodnicząca. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti šešėlinėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Ačiū už puikius pakeitimų siūlymus. Aš galėčiau pritarti daugumai iš jų. Šiek tiek abejonių kilo dėl kai kurių pakeitimų, kurie turėtų būti atmesti. Tai yra tie pakeitimai, kurie susilpnina mūsų išreikštus siekius nuomonėje. Ir tai yra susijęs su teisės aktų įgyvendinimo ateityje. Tad kviečiu atkreipti ypatingą dėmesį į tai atkreipti ypatingą dėmesį mano siūlymus. Dėl atskirų pakeitimų aš savo nuomonę išreiškiu ir aš tikiuosi, kad e, komitetas pritars parengtam tekstui. Aš jūri komitete su du kart bus pranešėję šių klausimų. Temą žinau ir aš manau, kad mūsų temos, kad mūsų temos yra žinomos ir kad dokumentas yra gerai parengtas. Dėkuoju, kviečiu kolegas balsuoti. Grazie, onorevole Gering. Dėkuoju kolegai Geringer. Tikimės, kad neiškils problemų, tad pradedame ir dėl šitos nuomonės balsavimą. Pirmas pakeitimas, trečia dalis, bazesku, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, penkta dalis, vertman, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, septinta dalis, bazesku, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, septinta A dalis, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Pasitikrinsime. Siūlau dar kartą balsuoti dėl ketvirto pakeitimo. Norėčiau pasakyti štai, kad nesu tikra, kad dėl trečio pakeitimo balsavimo rezultatai buvo tikslus, nes man nelabai buvo aišku. Nemanau, kad balsavimo rezultatas buvo paskaltas toks, koks iš tikrųjų buvo. Dėkoju už šitą patikslinimą. Man atrodo, kad aš sakiau, jog patvirtinta. Tad jeigu kolegos e, sutinka, galim pakartoti balsavimą. Pirmininkė kalba nesijungus mikrofoną. Tad balsuojame dėl trečio pakeitimo bazeskų. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, septinta A dalis, aukiant kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktas pakeitimas, aštunta dalis, Becher, kas už. Prieš. Susilaiko. Prieš priimta. Šeštas, aštunta dalis Basėskų, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, aštunta A, nauja dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas, devinta dalis Basėskų, kas už, prieš, susilaiko, nesu tikra dėl rezultato. Pakartokime balsavimą dėl aštunto pakeitimo. Kas už? Prieš? 9 ir 9. Devyni už devyni prieš. Taigi e, pakeitimas yra atmestas.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 šio rezultato atmesta. Devintas pakeitimas, vienuolikta dalis aukiant, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas, dvylikta dalis aukiant, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, dvylikta dalis nauja aukiant, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12, 12b dalis aukinkas už, prieš, susilaiko. Atrodo atmesta, bet pabandykim dar kartą, kas už. Prieš. Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė, priimta. Atsiprašau. 13 pakeitimas, 13 dalis aukiant, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14, 14 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame už visą nuomonę, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėkuoju, sveikiname dar kartą kolegą Geringer. Balsavimą tuo būdu baigiame ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita, pranešėjas Chichester, nematau jo salėje. Todėl e, norėčiau paklausti kolegos Valijan, ar galime dabar svarstyti e, e, kolegos Valijan nuomonę. Ir duodu Tuomet žodį kolegė Valija nuomonė dėl 14-20 metų teisų ir pilietybės programos nustatymo. Žodis kolegė Valin. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, mes dabar nagrinime šio siūlymo pakeitimus reglamentui, kur kalbama dėl, apie pilietiškumo programą 2020 metams. Iš viso esame gavę 14 pakeitimų. Aš norėčiau juos peržvelgti. Pirmas. Ten yra kalbama apie dalykus, Pabandysiu dar kartą, nes iškilo techninių vertimo problemų. Are you? No. We don't, ha- we don't even have Romania. I'm willing. Is it fine now? Ar dabar gerai? Ar girdėti? Taigi, vienas iš pakeitimuose aptariamų pirmųjų dalykų yra štai koks. Yra kalbama apie lyčių lygybės įvairius aspektus ir kovą su smurtu. Kalbama taip pat apie jungtinių tautų konvenciją dėl negalę turinčių žmonių integravimo visuomenę. Tai tikslai turi būti suformuluoti taip, kad galėtume įgyvendinti nediskriminavimo aspektą ir kad galėtume tinkamai gyvendyti pagrindinės teisės, įskaitant kovą su rasizmu ir ksenofobija. Tai turėtų būti specifiniai tikslai traukti programą. Taip pat skatinama lygybė tarp vyrų ir moterų. Ir tai turi būti kaip nepriklausoma politika, kaip prioritetas. Ir tai turi būti aiškiai paminėta. Tai turi būti paminėta tarp svarbiausių tikslų lygiai taip pat kaip smurto prieš vaikus prevencija ir prieš jaunolius. Mes manome, kad vyrų ir moterų lygybės skatinimas yra papildomas tikslas. Ir būtina spręsti šią problemą. Kova su smurtu taip pat jau yra minima daugelį ES teisės aktų. Kova su diskriminavimu yra dar vienas prioritetas. Pakeitimuose taip pat minimas palaikymas pilietinės visuomenės organizacijoms. Mes manome, kad tos organizacijos vaidina esminį vaidmenį teikiant įvairias paslaugas, papildant vyriausybės veiklą ir padedant sužinoti, kokios problemos labiausiai rūpi tiems žmonėms, kurios tos organizacijos atstovauja ir jas gali tinkamai pateikti sprendimus primančioms institucijoms. Būtina, kad grupės, kurios e, šiaip negalėtų pareikšti savo nuomonės, turėtų tokią galimybę ir tą savo nuomonę galėtų pareikšti per įvairias pilietinės organizacijas. ES legitimumas, jos teisės aktų įgyvendinimas taip pat e, gali būti sklandesnis padedant tokioms organizacijoms. Aš taip pat penktos raipsnio antrą dalį norėčiau paminėti atskirai, kalbant apie paramą pilietinėms organizacijoms E, reikėtų paminėti šį aspektą ypač aiškiai, taip pat kalb, reikėtų paminėti valstybių paramą tokiams organizacijoms, kad būtų galima tinkamai gyveninti programoje iškeltus tikslus. Ir pakeitimuose yra minimas dar vienas tikslas, pagrindinis tikslas. Tai yra tiksliau įvairių specifiniai tikslai ir kalbama apie tai, kad būtina tų, tų tikslų gyvendinimų skirti reikiamas lėšas nėra pasakyta nieko, kaip bus skiriamos lėšos įvairiems veiksmams ir programos atskirų dalių gyvendinimui. Tai reiškia, kad nėra jokių garantijų, kad bus užtikrintas reikiamas finansavimas, kad jį bus galima planuoti. Yra būtina taikyti nediskriminavimo principą, skatinti lyčių lygybės principą, yra būtina kovoti su smurtu prieš moteris ir vaikus. Visa tai yra tokie tie dalykai, tie tikslai, kuriems būtina turėti prognozuojamą finansavimą. Ir tik tuo būdu bus galima tvariai siekti šių tikslų, bus galima tęsti darbą su valstybėmis narėmis. Teisės aktai ir programos turi būti uh, tokie, kur numatytos tam tikros indikacijos, leidžiančios e, būti tikriems, kad finansavimas bus užtikrinamas e, visą reikiamą laiką. Nuomonės priimimas yra numatytas Liepos 12 dieną. Dėl, tuomet dėl šio dokumento bus balsuojama. Dėkoju. Grazie, onorevole. Ačiū, kolegė Valijan. Dabar žodis komisijos atstovams. Pone Šuotė. Thank you, Mr. President. Um, a lot of... Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Here I am. A lot of the amendments... Uh... Daug pakeitimų, kurie buvo pateikti, yra tokie, kokiems mes galime pritarti, kalbama apie lyčių lygybę, kovą su, kova su smurtu prieš moteris ir vaikus, uh, Taip pat kalbama apie tai, kaip ginti teisės neįgalių iš asmenų. Mes manome, kad tuos tikslus apima mūsų pradinis siūlymas. Galbūt nepakankamai plačiai, tad mes nieko pernelik daug ką pridurti neturime. Na, šitie tikslai turi būti aiškiau iškelti programoje, kad jie būtų aiškiau suformuluoti, kad taryba geriau galėtų juos suprasti. sveikiname tą išaiškinimą, tą iškesnį išdėstymą. Dėkoju. Grazie. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis kitam kolegai. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū šios nuomonės autoriai. Tai yra puikiai subalansuota nuomonė. Projektas labai svarbus kadangi kalbam apie dalykus susijusius su ES pilietybė, pilietiškumu, paminėti taip pat finansiniai aspektai, kurie leidžia įgyvendinti iškeltus tikslus. Na ir svarbiausia, e, minimi ir projektai, kuriuos įgyvendina smulkios e, nevyriausybinės organizacijos. Ir aš pateikiau penkis pakeitimus. Be to, Manau, kad būtina kovoti su ekstremizmu, geriau bendradarbiauti nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. Taip pat būtina, kad neįgalus asmenys galėtų panaudoti visais e, privalumais, kuriuos teikia buvimas es piliečių kolega Kašman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip paprastai, e, su ponė Valiant dirbti yra tikrai labai malonu. E, visais klausimais apimai šią komitete. Ji laikosi labai aiškaus ir tvirto požiūrio. Kalbama apie dalykus, kurio, jie, prie programą, kuri apjungia tris egzistuojančias programas ir aiškumas šiuo atveju buvo ypač svarbus dalykas, o dabar viskas taps aiškiau. Manau, kad programa turi būti labai rūpestingai sudaryta, e, Ponas Valencija ir ponia Valijan sakė, kad piliečiams svarbių klausimų yra daug ir tuos svarbiausius būtent aiškiai išreikšti. Yra trys programos susijusios su ES pilietybė, pilietiškumu. Ir tai padės supaprastinti dalykus, tačiau kiekvienai programai būtina išlaikyti savo individualius tikslus, kaip jau buvo pasakyta, kad tos programos būtų aiškios ir efektyvios kad būtų aiškios visos teisės išplaukiančios iš buvimo ES piliečių. Aš Man šiek tiek sutrukdė garsiai kalbantis kolegos, sako kalbėtas. Taigi, kai yra parengiamas naujas dokumentas, jūs tikitės, kad apie tai bus kalbama kažkas, apie kažką tokio. Tad Dabar norėčiau grįžti prie pačios nuomonės. Jį šiuo atveju svarbiausia. Manau, kad ten yra numatyta reikiama pusiausvė ir taip pat skirų pakeitimų. Yra kalbama apie kovą su smurtu, su nusikalstamumu, yra kalbama apie programos DAFNE įgyvendinimą. Visa tai yra puikus darbas. Pone Valien minėjo, kad yra gyvybiškai svarbu, kad nevyriausybinės organizacijos galėtų būti tikros dėl to, kad e, lėšos bus numatytos ir skiriamos, kad jos galėtų planuoti savo programas ir jų įgyvendinimą. Tad mes turime siekti, kad būtų užtikrinama pusiausvėra ir šioje srityje, lėšų skirimo srityje, kad vyriausybinės organizacijos galėtų tinkamai sudėti metinės programas, kad e, ta situacija jums būtų prognozuojama. Kaip jau sakiau, E, Programoje plačiai išdėstomi, apimami tikslai, iškeliami nauji ir galiu jiems tik pritarti, nes tai yra tikrai labai geras dokumentas, svarbus mūsų piliečiams. Na ir dar porą komentarų. Čia mes kalbam apie bendras teisės išplaukiančios iš ES pilietybės. Kalbam apie žmonės su negalvis. Tai yra labai labai svarbus klausimai. Ir tiesiog norėčiau informuoti. Praėjusią savaitę nustebau sužinojęs, kad mes šiame e, pastate, šioje institucijoje netinkamai neužtikriname negalę turinčių žmonių teisių. Tad e, sveikinu šį dokumentą. Tiesiog e, manau, kad geriau paminėti šios dalykus daugiau negu mažiau. Ar taip pat galbūt galima aiškiau apibriežti, kad mums svarbus yra toks dalykas kaip pagarba žmogaus orumui. Penktame pakeitime yra kalbama apie solidarumą, toleranciją ir vyrų bei moterų lygybę. Galbūt būtų galima ne, nedetalizuoti taip labai, o kalbėti apie visų piliečių lygybę. E, na, o šiaip dokumentas yra puikiai parengtas ir puikiai subalansuotas. Dėkoju. Grazie al Dėkuoju kolegai Kašman. Nežinau, ar e, kolega Valija nori reaguoti. Ne. Tuomet e, baigiame šitą klausimą svarstymą. Balsuojama bus Liepos 12 dieną per Liepos 12 posėdį. Matau, kad atėjo kolega Čičester, tuomet grįžtame prie septinto darbo tvarkės punkto ir žodis kolegai Čičester dėl peticijų komiteto veiklos metinės ataskaitos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Turėjau e, atlikti eilę kitų užduočių. Ir taip jau išėjo, kad turėjau būti ir kitur. 110 pakeitimų pateikė kolegos, mes jau susitikome tarp šešėlinių pranešėjų, dėkoju kolegoms už bendradarbiavimą. Mes dirbame, ieškodami kompromisinių pakeitimų galimybės, jau keletą tokių yra rasta. Dėl pagrindinių teisių hartijos, pavyzdžiui, yra rastas kompromisinis pakeitimas, Ten, e, taip pat ten kalbam apie skaidrumą, atsiskaitomumą, atskaitomybę ir demokratinių principų taikymą, apie galimybę teikti peticijas. Mes tiesiog priminėme patys savo, kad daug peticijų kalba apie vidaus rinkos taisyklių pažeidimus ir mums kilo klausimas, kaip mūsų komiteto vaidmuo galėtų būti tinkamai įgyvendinimas ypač kalbant apie faktų rinkimą. Kaip visi žinome, mes galėtume šiandien konstatuoti, kad dauguma pakeitimų bus priimtini. E, pranešimas šiek tiek išsiplės. Susitiksime šią popietę vėl tarp šešėlinių pranešėjų ir kol kas dar nesu pasirengęs detaliai komentuoti e, kiekvieno pakeitimo. Tai būtų pernelyg e, sudėtinga kol kas. Džiugu dirbti toliau bus su kolegomis, ieškant sutarimo, jeigu kolegos turi kokių pasiūlymų ar pastabų, mielai išklausysime. Dėkuoju kolega Čičester, kolega Floyd, komisijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi šiuo pranešimu. Dėl 65 pakeitimo norėjau paklausti, dėl jurisprudencijos ir teisingumo teismo sprendimo. Galbūt bus galima rasti čia tinkamą sprendimą. Kaip sakiau prieš tai, tai yra jūsų savos iniciatyvos pranešimas apie jūsų iškeltus klausimus, tad nieko ypatingo čia nėra reikalinga. Žvelgdamas į pakeitimus, galiu pakartoti tik tai, ką sakė ponas Čičester. Uh, E, konsensuso nebūtų, netrodo, nebus sunku rasti. Dėkoju. Grazie, dr. Floyd. Dėkoju, ponui Floydui. Kolega Kašman paprašė žodžio. Uh, you, Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu pono Čičester pranešimą. Tai yra puikus Pranešimas, kaip jau sakiau anksčiau, čia apimami labai svarbus klausimai. Kalbama apie judėjimo laisvę, apie Romų ir kitų e, teisės, apie nediskriminavimą lyties pagrindų. Mes taip pat pranešime kalbame taip pat apie neįgalius asmenys ir jų teisių apribojimus, nes jie negali pasinaudoti visomis jiems tenkančiomis teisėmis. Pone Valen apie tai kalbėjo 2010 metų savo pranešime. Aš manau, kad tiesiog esame jau numatę kitose ataskaitose, pranešimuose tam tikrus tikslus, o dabar turime užtikrinti tik tai testinumą to, kas jau buvo nuspręsta anksčiau. Aš norėčiau pateikti pakeitimą, kuris gal kolegas nustebins. Maničiau, kad reikia panaikinti judėjimo apribojimus šeimoms. Ir taip pat LGBT e, atstovams turėtų būti sudarytos geresnės sąlygos ir tai taikomas nediskriminavimas. E, yra būtina panaikinti diskriminavimą seksualinių pagrindų, būtina panaikinti Romų ir kitų etninių mažumų diskriminavimą. Kaip matėme balsuojant plenarinėme posėdėje, kitos frakcijos e, pritarė tokiam požiūriui kai kas buvo ginčitina šiame e, pranešime, tai yra nusavybės teisė Ispanijoje. Ir dabar vyksta dialogas tarp komitetų ir Ispanijos vyriausybės ir manau, kad čia buvo pasislinkta teigiama linkme pirmin. Tūkstančiams žmonių kyla daugybė sunkumų, jie teikia peticijas mums Tačiau sveikinu tą požiūrį, kurį pasirinko savo pranešimui ponas Čičesteris. Jeigu norime, kad būtume vertinami rimtai, mes turime ir toliau laikytis tos tvirtos linijos. Nes neturime tik tai retkarčiais politiniams tikslams pasinaudoti tam tikrais šūkiais. Tiesiog turime nesumažinti savo nuomonės siekio, jos ambicingų tikslų. Ir norėčiau dar kartą pasakyti, jeigu mes nebūsim nuolatos tvirtai besilaikantis savo linijos ir principų, tai mes būsim nepatikimi. Tad noriu pasakyti kolegai puikiai padirbėta. Ir tema iš tikrųjų labai aktuali, ta, sprendžiami ginčytini atvejai, gal bus pateikta kažkiek pakeitimų, tačiau noriu pasakyti, kad džiaugsiuosi galėdamas dirbti su jumis toliau, juolab, kad pranešimas toks svarbus, dėkoju. Grazie, kolega Meijer. Aš taip pat norėčiau ponui Čistesteriui padėkoti ir norėčiau pasakyti, kad šitas pranešimas e, rodo, kokią svarbą e, turi šitas parlamentas ir šitas komitetas piliečiai ir pilietės Europos Sąjungoje e, turėtų pasinaudotis Europos Sąjungos pagrindinėmis teisėmis. Aš manau, kad dabar e, yra toks momentas, kai siaučia krizė Europoje ir tikrai įmanoma, kad bus dar daugiau peticijų ir kad e, galėsime atsakyti į tuos iškilsiančius klausimus. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pateiksiu tam tikrų pakeitimų. E, jie yra labai sus, e, svarbus ir labai svarbus bendradarbiavimas tarp komitetų parlamente, tarp valstybių narių. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad e, peticijų procedūra gali papildyti kitas ES esančias procedūras. Mes e, turime atremti iššūkį ir iš tiesų netrukus įsigalios dėl e, e, piliečių iniciatyvos. Kitaip tariant, piliečiai patys galės siūlyti jums atrodančias svarbes temas, o mūsų komitetas mano, kad šitas instrumentas tikrai pasiteisins. Dėl pakeitimų iš tiesų reikėtų labiau reglamentuoti pakrančio apsaugą, klausimų metu kartu su mm, naujoju generaliniu direktoriumi mes galėjome įsitikinti, kaip tai svarbu. Ši reforma turėtų padėti išspręsti du dalykus. Pirmiausia, e, pažymėtina, kad pakrančių apsauga yra valstybės reikalas, e, o kita vertus reikėtų padaryti taip, kad, tas, e, kad ta pakrančių apsauga būtų, nebūtų laikinas dalykas. Dėkuoju kolegai Meijer, dabar kolega Auken. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau ponui Čečesteriui padėkoti už puiką, puikų pranešimą. Buvo nemažai pakeitimų pasiūlymų gauta ir dabar labai nekantriai laukiu posėdžių, kada galėsime e, dėl visko dėrėtis. Dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie žaliųjų pakeitimus. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu, jog Natura 2000 būtų e, sudarytų tikrą apsaugą. Mes gauname nemažai skundų, iš kurių matome, kad e, šiuose regionuose bioįvairovė nyksta, o tai yra tokios zonos, kuriuose reikia kaip tik tai sekti, kad paukščiai, fauna e, būtų gerai apsaugoti ir kad saugotų ne vien tik tais mes, bet ir kiti, nes antraip niekas neveiks. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad daniškoje dokumento versijoje įsibrausi klaida, nes iš tiesų uh, E, skaitant anglišką ir danišką versiją, matome, kad yra kai kas e, priešingai visai suformuoluota, bet manau, kad jūs tą patį pastebėjote. Taip pat norėčiau pasakyti, kad galima atlikti kontrolę vietoje. Ta kontrolė gali būti labai naudinga, tikrai nereikėtų pasitenkinti tuo, kad kontroliuojame iš čia per atstumą. Uh, Dar yra toks dalykas kaip elektroniniai skundai arba elektroninės peticijos. Tai yra sava, e, gerai veikiantis dalykas ir tikrai reikėtų jį numatyti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį taip pat ir į tai. Tiksliau, Visų pakeitimų dabar nenorėčiau minėti, nes mes juos atskirai išnagrinėsime atskiruose, atskiruose posėdžiuose. Kolega Jar. Ačiū, ponas Jar. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Peticijų komiteto veiklos ataskaita neturėtų tapti nesantaikos oboliu tarp mūsų, nes, kit, nes tai yra mūsų tiesiog e, vizitinė kortelė. Būtent taip mes galime parodyti, ką veikiame. O tas darbas, kurį atliekame, yra e, labai svarbus. Viską reikia teisingai subalansuoti ir e, tuo dokumentu mes visai nenorime kažkur kažkam nepritarti. Priešingai tai yra savotiškas bendras vardiklis ir jisai turi būti patvirtintas didžiaja balsų dauguma. Labai įdomu stebėti, kaip kreipiasi į mūsų ES piliečiai, jeigu tampa Mm. jeigu tampa nukentėjusiais nuo skundų. Kai e, kalbame su valdžios institucijomis, tai yra labai svarbus darbas ir e, tokiu būdu mes domimės, domimės žmonių problemomis. Mes ne, neapsiribojame tuo, kad e, kažkokiu dokumentu atsakome į jų skundus. Mes iš tiesų imamės realių veiksmų. Ir tie veiksmai E, iš tiesų yra matomi ir tiek komitetui, tiek Ispanijai e, tai yra teigiamas dalykas. Norėčiau pažymėti, kad e, savo administracijoje turime kai ką patikslinti. Mums reikėtų parodyti visiems, kad mūsų darbas atliekamas parlamente yra tiesiog unikalus, jeigu iškyla kažkokia problema, mes važiuojame kartai, dažnai važiuojame į vietą, jeigu manome, kad to reikia. Tos biurokratinės taisyklės e, nebūtina paisyti visada biurokratinių taisyklių, jeigu reikia važiuoti į vietą, tai reikia ir važiuoti į vietą, būtent taip galima išspręsti daugelį komunikavimo problemų. Mūsų delegacijos, kurias siunčia parlamentas, niekada nebūna, delegacijose niekada nebūna daug narių, bet jos atlieka labai svarbu vaidmenį, nes tiesiog spręsdami problemas, griebė jauti už, už ragų. Žinoma, mes negalime iš anksto numatyti tų problemų, kurios iškils ir kurias turėsime spręsti. Mūsų užduotis yra be galo sudėtinga, nes mes turime e, susikūrę tam tikras taisyklės parlamente, pagal kurias veikiame. Ačiū, sako pirmininkė, daugiau pasisakyti niekas nenori, tuomet žodis panu Češister. Dėkuoju Pane Pirmininkė, ačiū kolegoms už jų pastabas ir už bendradarbiavimą. Dar vienas aspektas, kurių, kurio neišsakiau savo įvadinėme žodį, o turėjau tai padaryti. Tai yra klausimai susiję su nuosavybė Ispanijoje, pakrantėje. Mes bandysime tą problemą labiau pažymėti, pabrėžti, tačiau nereikėtų pernelygus susitelkti prie šio klausimo. Jis be abejo svarbus, tačiau neturėtų užgošti kitų aspektų. Tai yra viena iš darbo dalių, ieškant kompromiso. Ir kaip jau sakiau, šią popietę susitiksime su šešėlinis pranešėjais, aptarsiu šią kolega, e, su, problemą su, su kolega Kašman. You, Ponas Kašman, ačiū ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponu Čičester už tai, kad suteikė galimybę ir man tarti žodį. Šahl, aš pastebėjau, kad ne visi žinojo tai, kad biudžeto kontrolės komitetas imsis tyrimo misijos Ispanijoje ir kad tai prasidės jau šiandien. Manau, kad mes turime juos informuoti apie tą platų darbą, kurį atlikome mes Mes pateikėme rekomendacijas, mes buvome ten nuvykę į misiją, kur dirbom prie šio klausimo ir manau, kad savo pranešime tu galbūt taip pat atspindėsi apie tai, kalbėsi apie tą vizitą, kuris, na, iš tikrųjų bus naudingas. Ja, Sie sehen, Sie haben einen, Sie sehen, Sie haben einen neuen Vorsitzenden und der Dėkoju. Matote, aš persėdau į pirmininkės vietą. Ar pranešėjas norėtų apibendrinti? Regisi ne. Viskas visiems aišku, tada puiku. Uh, the, uh, for... Norėčiau pranešti, kad Birželio 12 diena yra pakeitimų teikimo galutinė data. Liepos 12, atsiprašau, yra galutinė data. Uh, ir pranešėjai regis tai tinka. Kolega Čičesterį, norėtumėte dar tarti žodį? Uh, Yra numatyta balsuoti Liepos 12, sako ponas Čičester, o pakeitimai turėtų būti pateikti gerokai anksčiau, jų jau esame sulaukę 110. Tai štai. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Na, čia buvo testas, noriu išsiaiškinti, ar jūs atidus. Taip ir yra, kolega, tada viskas gerai. E, Iš tikrųjų, balsavimas yra numatytas Liepos 12 dieną šio pranešimo, o dabar devintasis darbo tarkės klausimas ir tai yra biudžeto gairės 13 metams. Ponas Salavrakos, prašau. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ir kiekvienais metais, mūsų komitetas turi parengti nuomonę biudžeto komitetui dėl e, biudžeto, šį kartą dėl 13 metų biudžeto. Aš e, kaip ir anksčiau buvusiais e, metais remiausi panašiais principais. Ir ten taip pat kalbu apie ombudsmeno biudžeto poreikius pagal 31 finansinio reglamento straipsnį. Mes e, turime dabar nagrinėti tą padidėjimą numatytą 13 metam. Padidėjimas yra 3,49 procento. Yra. Atsiprašau, 3,89 procento infliacijos indeksavimas bei kai kurie kiti dalykai, persikėlimas, kurie taip pat sudaro tam tikras e, sąnaudas. Ir visą tai vyksta krizės metu, krizės, kuri paliečia ir Europos e, parlamentą. Taip pat e, yra kas padidinta dėl sutarties pagrindų dirbančių darbuotojų. Tai e, tiek galiu pasakyti, paaiškindamas, kodėl biudžetas yra padidintas, e, ombudsmenas ir aš pats esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus ir labai nekantri laukiame jūsų e, pakeitimų. Pirmininkas, ar kas nors norėtų pasisakyti, komentuoti? Atrodo, kad ne. Tai reiškia, jog viskas yra aišku ir visi patenkinti to, kas buvo pasakyta. Pakeitimų terminas e, balsavimas Liepos 12 dieną. Toliau 10 punktas nuomonė dėl 11 metų pagrindinių teisų hartijos taikymo ataskaitos. Pone Valian, pranešėja. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiami kolegos, pastaraisiais metais trečdalis peticijų, kurias gavo Europos parlamentas, buvo užregistruotos kaip tos peticijos, kur kalbama apie pagrindinių teisių pažeidimus. Ir 2010 m. pilietybės pranešimo ataskaitoje E, nuo 70 metų buvo pažymėta, kad ES piliečiams dar sunku pasinaudoti visomis teisėmis išplaukiančiomis iš ES pilietybės. E, ten kalba, buvo kreipiamas į ES piliečius, institucijas, buvo kalbama apie pagrindinių teisių ES vertybių sustiprinimą, apie gynimą tų vertybių, kurios įrašytos ES teisės aktuose, sutartyse ir pagrindinių teisių hartijoje. Yra kalbama apie institucijų vaidmens sustiprinimą ginant pagrindinės teisės. Tuo pat metu ES piliečiai ne viską žino apie savo teisės. Daugelis iš jų, gal kokį 40 procentų jų nurodo, kad jie ne viską žino kokias, apie tai, kokias teisės turi. ES piliečiams trūksta informacijos ir jiems e, teisėmis sunkiausiai pasinaudoti tada, kai kalbam apie laisvą judėjimą, apie naudojimąsi transportų vis, viešuoju ir kai kuriuos kitus e, aspektus, kitas rytis. E, svarbu, kad būtų tinkamai ši problema sprendžiama, kad tą darytų Europos komisija ir valstybės narės. Pirmiausia, E, socialinio draudimo teisų perkelimas turėtų tapti įmanomu, taip pat sveikatos apsaugos problemos, kvalifikacijų pripažinimas ir civilinės būklės dokumentų tvirtinimas turėtų būti tos problemos, kurios būtų sprendžiamas, tai yra piliečių teisės, kuriomis jie turi teisę e, naudotis. ES piliečiams dar, kalbant apie kai kurias iš jų teisių, kyla nemažai problemų. Europos komisija Ir valstybės narės turi užtikrinti, kad tos teisės yra tinkamai įgyvendinamos, taikomos ir plėtojamos. Antra, yra dar tam tikras teisinis vakumas dėl galimybės piliečiams išsireikalauti žalos atlyginimą, kai, tais atvejais, kai valstybės narės e, pernelyg vėlai perkelia į nacionalinius teisės aktus, ES teisės aktus, ar kai to visai nepadaro. Komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės ne tik perkeltų į nacionalinę teisę nacionalinius teisės aktus, bet kad jie yra ir tinkamai taikomi tam, kad būtų galima tinkai apgintinti pagrindinės piliečių teisės. Metinėme pranešime dėl žmogaus teisių ir kalbama apie situacijos e, vertinimą valstybėse narėse. Europos parlamentas turėtų e, Europos parlamentas kartu su Lybė ir Peti komitetais turėtų šią temą taip pat starti savo svarų žodį. Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai perkelė e, e ir taiko direktyvą numeris 38-2004 metų dėl laisvo piliečių judėjimo. Ir čia da piliečiai susiduria su problemomis. E, sunku jų sutoktiniams, partneriams atvykti į vieną ar kitą šalį, pasinaudoti tinkamai teisėmis, kurios numatytos pagrindinių teisų hartijoje. E, dėl žiniasklaidos laisvės ES. Maničiau, kad Europos komisija turėtų pabrėžti, kad pagrindinių teisų agentūra turėtų atlikti reikiamą stebėseną šios ryties, kad būtų galima užtikrinti, kad čia tinkamai gyvendinama ES teisė, kad įgyvendinami žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo principai. Labai svarbus klausimas E, minimas peticijos Europos parlamentui yra ekspro, ekspropriacija be e, nekilnojamo turto ekspropriacija be reikiamo atlyginimo, nuo to kenčia ES piliečiai. Na ir paskutinis dalykas, aš taip pat kreipiuosi komisiją prašydama, e, kad pagrindinių teisių agentūros galios būtų sustiprintos, kad ši institucija būtų nepriklausoma. Dėkoju pirmininkė ir laukiu kolegų komentarų. Ich würde sagen, dazu erstmal äh, bitte ich um die Stellungnahme der. Manau, kad dabar galime išklausyti komisijos. Ponas Met, prašom. Uh, Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad mes peržiūrėjome tą analizę, kur kalbama apie piliečių didelius lūkesčius pagrindinių teisių piliečių hartija įsigaliojo 9 metų gruodį ir tai suteikė papildomo pagreičio šių teisių gyvenimui ir gynimui. Neseniai atlikta apklausa, kurią įvykdė Europos komisija, parodė, kad dėl hartijos įgyvendinimo piliečiai žymiai daugiau žino apie savo teisės, tačiau dar tas įgyvendinimas yra lėtas Komisija taip pat sulaukia skundų kasmet. 2011 gavom per 3000 skundų. Komisija ir toliau įsipareigoja laikytis numatytos strategijos, kuri buvo priimta 2010 metais. Ten yra kalbama apie efektyvų pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimą. Kitaip tariant, ES pati turi būti be priekaištų, priimdama teisės aktus susijusius su pagrindinėmis teisėmis. Buvo pasiekta pažangos susijusius su strategijos įgyvendinimu 11 metais buvo pateiktas metinis pranešimas susijęs su pagrindinių teisų hartijos taikymu. Ir mes matome, kad tendencijos yra pozityvios, kadangi pagrindinių teisų hartija tampa e, esminių dokumentų ES institucijoms, administracinės struktūroms, taip pat teisingumo teismui, nes matėme, kad reikšmingai išaugo teismo sprendimų skaičius. Tuos sprendimus pateikė Teisingumo teismas Luksemburgė. Ir tuose sprendimuose yra minima pagrindinių teisių hartija. 10-11 metais 50 procentų išaugo skaičius tų sprendimų, kur minima pagrindinių teisių hartija. Mes ir toliau laikysimės tos pačios politikos ir ateityje. Komisija taip pat įsipareigojo ir toliau užtikrinti, kad valstybės narės laikosi pagrindinių teisių hartijos įgyvendindamos ES teisės aktus. Mes taip pat rengiame medinės ataskaitas. Mes sieksime surinkti daugiau informacijos apie tai, kokias pastangas deda valstybės narės tam, kad pagrindinių teisių hartija būtų tinkamai gyvendinama praktikoje. Be abejo, piliečiai jaučia tam tikrą susirūpinimą ir tas susirūpinimas Europos komisijai yra svarbus. Mes ir toliau dėsime pastangas tam, kad ES piliečiai galėtų pasinaudoti visomis jiems tenkančiomis teisėmis, siūlome konkrečias iniciatyvas tokias kaip informacijos skelbimas e, atitinkamame portale. Europos komisija siūlo pasinaudoti žalos atlyginimo mechanizmais vietos ir nacionalinių lygmenių. Ir mes taip pat ketiname tęsti darbą toliau ir jį gerinti, pavyzdžiui, skatindami skundus priimančias institucijas, ombudsmenų įstaigą ir kitas kompetentingas institucijas įsaigas peržiūrėti skundų priimtinumo sąrašus. Tuo būdu piliečiai galėtų lengviau sulaukti žalos atlyginimo ir būti tikri, kad jų skundus bus atsižvelgta, kad jie bus išnagrinėti tinkamai. Aš taip pat norėčiau paminėti dar vieną specifinį dalyką, apie kurį kalbėjo pranešėja. Pagrindinių teisių Agentūra yra viena iš mūsų aptariamas rytį atsakingų institucijų. Europos parlamentas, komisija ir taryba gali e, reikalauti ataskaitų iš šios institucijos dėl vieno ar kito teminio dalyko. Ir dabar buvo priimtas reglamento pakeitimas Todėl e, pagal tą pakeitimą yra numatytas mano minėtos agentūros išorės vertinimas. Dabar tas vertinimas vyksta ir paskui bus sudarytas tinkamas, tai tinkamas valdymo aparatas. Taigi daug kas jau yra nuveikta. Ir paskui bus sprendžiama ar reikalingas apskritai reglamento pakeitimas ar ne. Komisija ir toliau tęs savo darbą, siekdama, kad būtų tinkamai gyventintos taisyklės susijusių su piliečių laisvų judėjimu. Dėkuoju. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur noch der vollständigen Norėčiau pasakyti, kad tas pristatymas buvo iš tiesų puikus, labai praktiška tai, kas siūloma yra piliečiams. Kartais galima, pasaky, kartais galima pasakyti, kad piliečiai nežino savo teisų, nes trūksta bendravimo su jais ir susidaro kartais toks įspūdis, kad pilietis priklauso Europos Sąjungą ir mano, kad tos teisės yra tik tai su priklausimu Europos Sąjungai susijusios. Vyksta įvairios diskusijos, tos diskusijos įdomios. Pagal mano kalbėtojų sąrašą pirmiausiai pasisako panas Barbo. Kur? tökéletesen és pontosan fogalmazta meg azt, amit szerettem. Dėkoju. Suformulavote teisingai tai, kas yra ir mano pageidavimas tada. Noriu pasveikinti ponę Valėn atlikusią puikų darbą. Ji labai aiškiai išdėstė, kad pagrindinės teisės yra labai svarbus dalykas Europos Sąjungoje. Jų gyvendinimas yra prievolė ir čia nėra jokios vietos jokiems sviravimams jokioje valstybėje narėje ar ES institucijoje. Nuomonės Projekte be kita ko yra nurodoma, kad peticijų komitetas yra vienas iš autentiškiausių šaltinių. Siekiant išsiaiškinti, kaip pagrindinėmis teisėmis naudojamas į praktikoje, kaip jos gerbiamos ir kaip įgyvendinamos. Tad norėčiau pasinaudoti progą ir atkreipti komiteto dėmesį štai ką. Man pasirodė, jog yra iš tikrųjų labai svarbu, kad įgyvendinant pagrindinės teisės, tokios pat teisės ir įgyvendinimas yra vienodai svarbu visose valstybėse narėse. Pagrindinių teisių hartija nėra atspindys kokios nors partijos politinės programos, jokių būdų ne. Tiesiog tai yra dokumentas, kuris leidžia užtikrinti tinkamą teisų įgyvendinimą demokratinėse valstybėse. Taigi, kai kalbame apie pingrindinės teisės, turime susitarti dėl to paties turinio, ką tos teisės reiškia visose valstybėse narėse pagrindinių teisių pažeidimai turėtų būti baudžiami vienodai visose valstybėse. Tad norėčiau kreiptis į komiteto narius ir pakviesti pateikti reikiamus pakeitimus šią temą. Dar kartą sveikininu ponę Valėną atlikusią puikų darbą. Dėkui. Jetzt halt Kollege Bostinaro das Wort, bitte. Thank you. Kolega Bostinaru. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sulaukėme nuomonės projekto, kuris yra iš tiesų labai savalaikis. Tai yra klausimas savalaikis visam parlamentui, ne tik mūsų komitetui. Tai savalaikis klausimas visoms ES institucijoms. Dabar mus krečia krizė. Ir mes labai lengvai galime pamatyti, kad valstybės narės mano, kad pagrindinės teisės yra antrailis dalykas. Pirmailis yra krizė. O turėtų būti ne taip nes pagrindinių teisių standartai turėtų būti aukščiausi ES. Tai būtų pirmas komentaras. Mums būtina vertinti, kaip įgyvendinama pagrindinių teisių hartija ES, nes matome, kad turime, ne, kad negalime pritarti komisijos vicepirmininkės Reding pozicijai Hartija neva turėtų būti gyvendindama horizontaliųjų pagrindų, kai to nori valstybės narės. O kai to nenori, neva tai nėra labai būtina, nieko nenutiks. Tai yra neprimtina. ES negali mokyti Rusijos ir Kinijos, kaip elgtis, kaip įgyveninti žmogaus teisės, o pati savo viduje toleruoti nuolatinius pagrindinių teisių pažeidimus. Tai negali būti ES politika nes ES negali tylėti, kad tokie pažeidimai vyksta ir negali nereaguoti. Taip pat būtina informuoti piliečius apie tai, koks yra pagrindinių teisų hartijos turinys, kaip ta hartija turi būti įgyvendinama. Taip pat jūs būtina informuoti apie prievolę valstybėms narėms tą hartiją įgyvendinti. Ir net, e, net kartais asmenys, kurie turi pakankamai daug patirties ir, ir supratimo, ne visada žino, ką tiksliai reiškia e, jų pagrindinės teisės ir kaip jomis naudotis. Valstybės narės turi skirti reikiamas lėšas kad, tam, kad visuomenė būtų labiau šviečiama apie tai, kas yra pagrindinių teisų hartija, kas joje pasakyta ir kaip tomis teisėmis naudotimis. Trečias komentaras. Aiškiai trūksta valios tarp, tarp valstybių narių įgyvendinti šias nuostatas. Valstybės narės nori, sako, prisijungti prie pagrindinių teisų konvencijos. Tačiau matome, kad tokių valstybių, kurios laikosi santūrios pozicijos, yra pernelik daug. Tiesiog yra tokių, kur pagrindinių teisų hartija tinkamai neįgyvendinama. Mes pastaruosius dviejus metus matėme tokių atvejų, kaip konstitucija, kuri yra prieštaraujanti pagrindinių teisų hartijai vienoje ar kitoje valstybėje. Matėme, kad yra E, konstitucinių įstatymų ar kitų labai svarbių įstatymų, kurie pažeidžia pagrindinių teisių hartijos nuostatas. Ir čia Europos komisija turėtų reaguoti. Turėtų tą daryti ne tik prieš įsigaliojant tokiems teisės aktams, bet ir po to, kai jie jau įsigaliojo, turi būti įmamasi įmamas priemonių, kad neatsirastų paskui tų uh, nesuderinamumų, e, ginčių ir panašiai. Komisija turėtų reaguoti kuo anksčiau, kai pastebima, kad yra rizika, kad bus priimtas toks teisės aktas, kuris prieštarauja pagrindinių teisų hartijai. Na ir galiausiai ES pagrindinių teisių esančių sienoje agentūros menkas veikimas. Bet dėl to kalta ne agentūra. Aš norėčiau pakviesti Europos komisiją ir vicepirmininkė jos ponė Reding, komisijos narė, kad ši agentūra būtų matomesnė ir kad jos darbo turinys būtų aiškesnis ir labiau matomas. Ji turėtų vertinti kasmet labai rimtai, kaip įgyvendinama pagrindinių teisių hartija. O kol kas agentūra atlieka savotišką periferinį vaidmenį įgyvendinant žmogaus teisės ES. Na ir galutinė pastaba. Mes matėme, kad Kopenhagos kriterijai yra taikomi tik prieš stojiminių laikotarpių ES, paskui nieko ne, neįvy, nebevyksta su jais. Jeigu valstybės narės pasirengia su Europos Sąjunga ir įstoja, tai paskui tie kriterijai tampa nebesaistantis. Teisinių požiūrių tai yra prieštaraujantis uh, e, daugeliu teisės aktų dalykas ir moraliai neprimtinas dalykas, kadangi valstybė narė, kuri prisijungia prie Europos Sąjungos, turi laikytis visų Europos Sąjungos teisės aktų Ji turi laikytis nuolatos nustatytų standartų. Tačiau mes matome, kad ir turime aiškiai pabrėžti, kad Kopenhagos kriterijai turėtų būti taikomi ne tik va, taip vadinamoms besirengiančioms stojimoms valstybėms. Jie turėtų būti e, nuolatos įgyvendinami ir tai turėtų būti nuolatos tikrinama. Žmogaus teisų teismas Strasbūre savo konferencijoje yra minėjęs kad Kopenhagos kriterijai yra saistantis visoms valstybėms narėms, tad kodėl Europos komisija taip vengia priimti šį faktą domen. Kodėl vengiama priminti valstybėms narėms, kad kai valstybė narė nori prisijungti prie ES, ji turi tikti Kopenhagos kriterijus, jinai turės jų laikytis visą laiką, na nebent išstotų iš ES. Ir tai yra. dalykas glaudžiai susijęs su žmogaus teisų gyvendinimu ir gynimu. Ar kalbėtum apie socialinę ir ekonominę sritį, ar žiniasklaidos laisvę, ar mažumų teisės ir taip ir panašiai, šie klausimai yra labai svarbus. Šias problemas svarbu nuolatos kelti Būtent dėl to džiaugiuosi ponios Valien pasirinktų požiūrių. Aš manau, kad jos pranešimo šiek tiek papurtys Europos komisija ir galiausiai bus grįžta prie pagrindinių teisių hartijos, jos bus pripažįstamas svarbiausia tema Europos Sąjungai, o ne kažkuo, e, apie ką mes kartais pasdiskutuojame, kai mus ištinka nauja krizė. Nes jeigu šių problemų nespręsime, tai krizių ateityje taip pat išvengti nepavyks. Dėkui. Danke, äh, <laughs> Viktor, jetzt äh, kolegin Geringer, bitte. Labai ačiū, ponė Geringer. Äh, ačiū pirmininkė. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aš nebekartosiu viso to. Pagrindinių teisių hartija yra labai tvirtas dokumentas. Tai yra Lisabonos sutarties dalis yra vienas iš apskritai ES svarbiausių teisės aktų. Todėl aš džiaugiuosi tą nuomonę, kurią dabar aptariame. Labai svarbu užtikrinti, kad hartijos būtų tinkamai laikomas visose valstybėse narėse. Aš norėčiau pareikšti savo nuomonę, kur yra tokia dvi šalis iš 27 - Lenkija ir Junktinė karalystė, kur ši hartija nėra saistanti. Turėtų situacija pasikeisti, turėtume raginti šias valstybės narės peržiūrėti savo poziciją ir kad pagrindinių teisų hartija įsigaliotų kaip saistantis dokumentas ir šiose valstybėse. Tai tokį pakeitimą norėčiau pasiūlyti. Dėkoju. Yeah, trumpai. Tiesiog norėčiau pareikšti savo paramą kolegai Boštinarų. Reikėtų labai tvirtai laikyti savo pozicijos, nes vėl matome komisijos bandymus vengti spręsti žmogaus teisėjų klausimus kasdienė mūsų darbė buvo aišku iš daugybės ženklų, kad situacija tampa nebepriimtina. Žmogaus teisų agentūrą mes turime. Visi pritarė jos steigimui. Pagaliau turime struktūrą, tačiau tie, kurie turi galės, mielai tos agentūros atsikratytų. Aš manau, kad situacija yra tikrai nepriimtina ir reikia taisyti. Gut, vielen Dank und ich denke, sind nur ganze Menge. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Daug komentarų buvo pateikta. Pone Bustinaro, jūs atmat labai svarbių klausimų spektrą. Ir jūs sakot, kad komisija dažnai būna per daug patikli. Komisija paprasčiausiai remiasi e, teikdama direktyvų ir reglamentų e, pasiūlymus e, hipotezė, kad e, valstybės narės tinkamai taikys visą tai, bet šitame kontekste labai svarbu tikrinti tų teisės aktų taikymą. Ir aš taip pat esu pastebėjęs, kad e, kartais čia reikalai vyksta panašiai kaip ir maratone. Yra valstybių narių, kurios e, laikosi kriterijų, norėdamos stodamas į Europos Sąjungą, tačiau paskui užmiega ant laurų ir mes esam ne vieną kartą tai konstatavę, kad paskui nebesilaiko tų kriterijų ir tuomet piliečiai skundžiasi, skundžiasi, kad jų teisės negerbiamos arba kad e, yra daug neligybės dar šioje srityje. Tai labai svarbus aspektas. Aš e, norėčiau palinkėti kuo geriausios paties e, pranešėjai. Pranešėjai galiu pasakyti, jog mes tikrai e, remiame ją. Ir žodis pranešėjai dabar. Dėkoju pirmininkė, ačiū kolegos už jūsų komentarus. Ačiū už jūsų aktyvų domėjimąsi šią temą. Manau, kad e, mums iš tikrųjų tema yra labai aktuali, labai svarbi, svarbu piliečių teisės tinkamas jų gyveninimas. Aš manau, kad tai yra ta tema, kur galime iš tiesų būti vieningi. Tradiciškai Europos komisija palaikydavo parlamento pusę sprendžiančio pobūdžio klausimus, užtikrinant piliečių teisės ar primant teisės aktus. Mes tiesiog bandome dirbti palaipsniui ir aš manau, kad šiuo atveju irgi bus taip pat. Komisija bus mūsų pusėje. Ačiū visiems už jūsų komentarus. Ačiū už jūsų indėlį rengiant šį pranešimą. Dėkuoju, pirmininkė. Äh, äh, Balsuosime taip pat äh, Liepos 12 dieną dėl šios nuomonės. Ta diena, kaip matėte, daug balsavimo bus. Šis klausimas baigtas nagrinėti, na, o dabar kiti klausimai. Kitas darbo tarkės punktas. Peticija dėl aktą. Čia yra nemažai peticijų dėl aktą. 2,8 milijonų parašų. Man atrodo, kad ne kasdien pasitaiko tokių dalykų. mes galbūt nesam kompetentingas komitetas turinio požiūriu, tačiau mes kompetentingas komitetas piliečių gynimo požiūriu ir kuomet piliečiai skundžiasi, kuomet jie pateikia peticijas pasirašytas, mes turime nagrinėti jas. Šiandien mes pirmą kartą nagrinėjom šios klausimus ir mes esame numatę, Davidai, išklausyti poną Aleks, kuris e, atstovauja tai peticijai, e, kuriai surinkta 2,8 milijono parašų. Mes e, kaip tik ir suteikėm dabar žodį ponui Alex Wilks. Ačiū. Labai malonu būti čia ir atstovauti 2,8 milijonų piliečių peticijų komitete. Puiku, kad turim galimybę pareikšti susirūpinimą, kurį jaučia piliečiai dėl aktą susitarimo. E, tai yra vienas iš teisių pažeidimų. Piliečiai neturėtų jaustis kaip futbolo mačo stebėtojai, kurie gali tik žiūrėti, kas vyksta, bet negalėti nieko padaryti siekdami rezultatų. Kai kalbam apie laisvės užtikrinimą, reikia dviejų dalykų, kad būtų ta laisvė tinkamai gyvendinama ir įtvirtinta. Aktas susitarimas, e, susitarimas dėl kovos su prekių padirbinėjimu yra priešingas laisvė užtikrinimui dalykas. Deramasi dėl to dokumentų buvo už uždarų durų, e, būtų įsteigtas teisinis režimas, kai privačios kompanijos taptų neatskaitingos E, jos taptų cenzoriais interneto ir, ir informacijos rinkėjomis. E, e, artimuosius rytuose žmonės rizikuoja gyvybę, kad apgintų laisvę. Tuo tarpu ES dėrybininkai bando dėrėtis taip, kad būtų galima apriboti tas laisvės, kad būtų galima tinkamai bendradarbiauti, siekiant apginti uh, autorių teisės, pasak jų tokios grupės kaip Idio Rai e, yra besinaudojami šiomis teisėmis. Mes laukime reakcijos piliečių iš visos Europos. Jie mus ragino veikti. Avaz, kuri reiškia balsą ar garsą, yra piliečių judėjimo nauja išraiška. Mes matėme, kad piliečiai susibūrė draugien iš visos Europos Sąjungos. Tad mes parengėme peticiją reaguodami į tą, į tą susirūpinimą. Peticija buvo paskelbtos Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Šiandien ši peticija, kaip sakė pirmininkas, buvo pateikta, ją pasirašė daugiau negu 2,8 milijono žmonių. 2,84 milijonai žmonių pasirašė iki pastaro mėnesio buvo šią peticiją. E, ties parlamentų norėjo pareikšti savo susirūpinimą dėl šio. Tad mes pasisakome už laisvą internetą ir pasisakome už aktą dėrybų atmetimą, nes bus pakeikta piliečių teisėms. Tas internetas yra gyvybiškai svarbi priemonė žmonėms visame pasaulyje, kad jie galėtų keistis mintimis ir galėtų skatinti demokratiją. Turime parodyti pavyzdį tarptautinėje arenoje šio klausimu ir turime ginti mūsų priklausančias teisės. ES dėrybininkai, e, kurie susitarė dėl Romos sutarties, E, dabar bando įdėkti blogą sprendimą remdamiesi blogų mechanizmų, tačiau visi kartu ES piliečiai pasielgė budriai. Piliečiai ir ES parlamento deputatai gali dabar, dirbdami kartu, pasiekti gero rezultato atmesdami aktą susitarimą. Jeigu, jeigu bus priimtas sprendimas Europos parlamento, jeigu e, bus užtikrintas e, ES institucijų atskaitomumas ir tinkama atsakomybė, tai tuomet e, tikslas bus pasiektas. Va, kai kalbame apie tarptautinius susitarimus, derasi Europos komisija dėl ES interesų gynimo. Ir štai dabar aš atstovauju piliečiams. Piliečiai džiaugiasi tais sprendimais, kuriuos priemė kovo mėnesį tryšio parlamento komitetai. Buvo rekomenduota atmesti aktą susitarimą. O dabar Tarptautinis prekybos komitetas šią savaitę turės apsispręsti. Ir aš tikiuosi, kad sutarimas bus teisingas, aktas sutarimas bus siūlomas atmesti. E, parla, planarinis posėdis, tikiuosi, irgi laikysis atsakingo požiūrio. Ir e, nebus pritarta ratifikavimui. Yra būtina užtikrinti, kad šis susitarimas niekada neišvysų dienos šviesos Ir galiausiai noriu padėkoti šiam komitetui, peticijų komitetui, nes šis komitetas suvaidino labai svarbu vaidmenį, kad piliečių balsas iš visos ES būtų išgirstas. 2,8 milijonų piliečių yra tvirtas balsas ir e, sprendimų prieimėjai Europos parlamente ir kitos institucijos tą balsą privalo išgirsti. Ir gyvybiškai svarbu turėti tokius komitetus ir kitus kanalus, kad būtų galima užtikrinti, kad jeigu ES yra kalbama apie tarptautinius susitarimus, tai svarbu užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pagrindinės piliečių teisės ir laisvės, e, siekiant komercinės ar kitokios naudos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Labai ačiū, kad pristatėte klausimą komitetui. Gal geriausia dabar būtų išklausyti komisijos ponas Liory. Nežinau, kas nuo komisijos pasisakys. Uh, you, Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisija yra susipažinusi su piliečių reiškiamų susirūpinimų. Ta susirūpinimą pareiškia kai kurios nevyriausybinės organizacijos dėl pagarbos pagrindinėms teisėms įgyvendinant aktą sustarimą. Mes daugybę progų siekime užtikrinti, kad pirmiausia aktą sustarimas yra toks sustarimas, kurio tikslas yra pagerinti intelektinės nusavybės teisės įgyvendinimą e, visur, ES ir trečiosiuose šalyse. Aktas sustarimas būtų tiesiogiai taikomas ES piliečiams ir be kita ko, aktas sustarimas nepakeistų dabar, dabar veikiančių ES teisės uh, aktų. Ir tai niekaip nepažeistų pagrindinių teisių, uh, apie kurias kalbama pagrindinių teisų hartijoje. Mes nekartą sakėme, kad e, Europos parlamento ir komisijos teisės tarnybos užtikrino nekartą, kad aktą sustarimas buvo išanalizuotas juristų, e, teisingumo ministrų atsakingų asmenų valstybėse narėse ir galiausiai Europos Sąjunga vieningai, vieningai remiant valstybėms narėms, nusprendė šį sustarimą pasirašyti. Tačiau, kadangi tebelieka tam tikrų abejonių, Europos komisija nori išgirsti svarbiausią nuomonę e, šiuo klausimu. Buvo kreiptasi į Teisingumo teismą, kad šis pateiktų galutinę nuomonę dėl to, kiek aktas sustarimas yra suderinamas su pagrindinėmis teisėmis ir jų gyvendinimu. Mes manėme, kad tai patvirtins mūsų vertinimą. Tai yra mūsų įgaliojimų sritis ir mes puikiai žinome, kad tarptautinis sustarimas negali pažeisti ar kaip nors apriboti pagrindinės teisės. Mes jaučiamės tvirtai, kadangi pagrindinės teisės bus tinkamai saugojamos tos, kurios paminėtos e, aktą susitarime. Ir buvo pasakyta, kad e, interneto problemų gali kilti, tačiau aktas susitarime yra tik vienas straipsnis, kur kalbama internetą. Ten yra speciali nuoroda į būtinybę tinkamai įgyvendinti ir saugoti žodžio laisvę, privatumą, e, duomenų apsaugą Tai yra aiškiai pasakyta susitarime ir ES sutartise ir ši teisė jokių atveju negali būti pažeista. Mes girdime ES piliečių balsą, mes tengiamės, kad aiškumo šio klausimo surastų daugiau. Galiausiai manyčiau, kad Teisingumo teismas pateiks galutinę ir aiškę nuomonę ir manyčiau, kad į teismo nuomonę šiame procese taip pat reikėtų atsižvelgti. Ir būtų labai svarbu kad teismas e, leidžia išklausyti visas nuomonės. Ir tuo pat metu ir labai svarbu, kad ES saugotų savo intelektinę nuosavybę ir kad e, būtų saugomas šis būtent turtas, kuris padeda įmonėms kurti darbo vietas šio krizės metu. Ir tai yra taip pat viena iš pagrindinių teisių. E, Tačiau mes esame įsitikinę, kad mes būtent šių tikslų aktą sustarimą pasirašydami įgyveninsime. Dėkuoju. Dėkuoju komisijai. Prieš äh, suteikdama žodį kolegoms norėčiau pasakyti štai, kad pirmoji peticija 2011 metais buvo pateikta dėl aktą. E, keletas mūsų komitetų jau yra nagrinėję tą peticiją ir pasisakė prieš, tarp jų buvo ir pramonės e, komitetas, jūri komitetas, piliečių laisvių komitetas, komisija, komitetas INTA taip pat e, nagrinės šią peticiją ir vadu atsižvelgs ir į kitų komitetų priimtas nuomonės ir į e, peticiją pasirašiusių e, asmenų argumentus. Dabar žodis e, kolegai Martin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komiteto nariams, kad pakvietė mane į savo posėdį. Ačiū e, kolegai, kuris atstovauja piliečių e, interesams. E, ir kuris sutiko atvykti dalyvauti diskusijose dėl aktą sustarimo. Aš jau sakiau, kad mes tikimės, kad bus surinkta diskusija parengta faktais ir aiškia aišk informacija. Piliečiai labai aktyviai veikia, e, buvo, turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę, tai yra puiku. E, peticijų reiškėjai E, pareiškė savo nuomonę, kiti piliečiai taip pat yra pasirengę dalyvauti diskusijose su Europos parlamentu, jie galbūt nepasirašė peticijos, bet atsiuntė laiškus, atsiuntė elektroninius laiškus. Ir norėčiau pasakyti, kad čia vyko ne šiaip savo kokia standartinė kampanija, tiesiog buvo sureaguota į labai konkretų klausimą ir tai yra puiku. Mano nuomonė yra tokia. E, pasinaudojo savo teisę žmonės, kurie turėjo teisę reaguoti ir jie pakeitė, pateikė komentarų, kurie pasirodė labai įtikinami. Sureagavo net tie žmonės, kurie, pažiūrėjau, turi nedidelės pajamas ir jų situacija nėra iš lengvųjų, būtina ją atsižvelgti. Turėčiau pasakyti, kad Europos komisija, nepaisant kritikos dėl jos darybų būdo, komisija taip pat dėjo visas pastangas, kad būtų tinkamai ginama, ginama šis sustarimas daugelį komitetų. Europos komisija stengiasi tinkamai atsakyti klausimus gindama aktą. Ir savo nuomonę prieš pareiškiant nuomonę keturi komitetai pareiškė nuomonę prieš e, dėl šio aktą susitarimo. Ketvirtadienį e, bus dar vienas komitetas pareiškinti savo nuomonę. Nėra tiek daug klausimų, kuriuos nagrinėjo net šeši Europos parlamento komitetai. Tai aš manau, kad e, peticijos pasirašytojai supras, kad šis klausimas buvo nagrinėjamas Europos parlamente labai rimtai. Mes tengiamės išsiaiškinti, kokį poveikį šis susitarimas turės uh, viešosioms teisėms ir laisvėms, e, e, tarptautiniai priekybai ir taip toliau ir panašiai. Na, nenorėčiau, kad dabar čia prasidėtų diskusijos dėl klausimo esmės, bet norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu nebūtų Lisabono sutarties, nebūtų atsiradęs ir aktą susitarimas. Ir ar būtum mes už šį susitarimą ar prieš, faktas yra toks. Europos parlamentas yra ta vieta, kur piliečių balsas yra girdimas. Europos parlamentas turi galimybę nagrinėti susitarimą ir tarti savo svaro žodį šiuo klausimu. Tad tai yra puikus dalykas. Mes kalbame apie labai svarbų demokratinės kontrolės elementą čia. Mano šalyje yra Europos reikalų komitetas parlamente, kuris teikia rekomendacijas plenariniam posėdžiui nagrinėti klausimus, kurie potencialiai gali būti kontroversiški. O šis sustarimas nebuvo laikomas tuo klausimu, dėl kurio reikėtų diskutuoti plenarinėme posėdėje. Šiaip ar taip noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie pasirašė peticiją už aktyvų veikimą. Dėkoju. Rednerliste abarbeiten. Als erster der Kollege Murphy. Dėkuoju. Dabar žodis e, ponui Murphy. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau kairiausios frakcijos vardu padėkoti visiems peticijos pasirašytojams. Bet žmonės, kurie ne tik pasirašė peticiją, bet kurie dalyvavo protesto akcijose Europose, o tų protestų buvo daug, tie žmonės nusipelno padėkos, kadangi mano nuomonė, jų mobilizavimosi dėka visoje Europoje įvyko labai rimtos diskusijos parlamente dėl aktą susitarimo. Būtent dėl to mes dabar regise pasieksime reikšmingą pergalę, atmesdami aktą susitarimą. Ir visa tai būtent dėl to, kad atsirado pakankamai spaudimo jėgų už Europos parlamento ribų. Būtent dėl to mes dabar sulaukime tokios reikšmingos paramos ir manau, kad plenarinėme posėdėje mes irgi siūlysime atmesti aktą susitarimą. Dėl šio e, susitarimo buvo deriamasi labai arogantiškai, tiesiog buvo atsisakyta girdėti opozicijos balsą, o to opozicija visoje Europoje pasirodė esanti labai stipri. Žmonės nebuvo tinkamai informuoti, jie nesuprato, apie ką buvo kalbama, kalbant apie šį sustarimą. Ir iš tikrųjų, mano nuomonė, Europos komisija e, turi dirbti savo darbą, tačiau ji šiuo atveju Europoje atstovauja stambiojo verslo interesams. O akta yra tas produktas, kuris buvo pasiektas prekybų rūmų lobistų dėka. E, ir žmonių teisės buvo laikomas antrailių dalykų, pirmailių buvo laikoma lobistų interesai ir prekybos interesai. Ir aš manau, kad E, piliečiai turi kitokių problemų tokių ir, ir šiuo atveju aktą nepadės piliečiams gauti lengviau generinių vaistų ir taip toliau ir panašiai spręsti visą eilę kitų problemų. Taigi kviešiu visus balsuoti prieš aktą ir manyčiau, kad ir toliau turi būti laikomasis tvirtos spaudimo pozicijos ir plenarinėme posėdėje turime balsuoti prieš, o iki tol neturime sumažinti savo mobilizavimosi prieš šį susitarimą. 4, 5, 6, 7, 8, Abgeordnete auf der Rednerliste. Dar aštuoni kolegos nori pasisakyti. Susitarkime, kad kalbėdami neviršysime trijų minučių. kad visi galėtų išsakyti savo nuomonę. Davidas stebės laikrodį. Paneždanoka. <laughs> Tikiuosi, kad žodis man dabar suteiktas, ar ne? Yeah, I... Dėkoju. Pabandysiu trumpai. Nuomonė dėl aktą sustarimo. Aš jau turėjau galimybę nepareikšti, kai buvau Libe komitete. Libe komitete buvo nuspręsta nepritarti šiam sustarimui. Noriu padėkoti visiems peticijos pasirašytojams. Tiesiog visi komiteto peticijų nariai turėtų jiems padėkoti tiems 2,8 milijonams. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra pirma peticija registruota čia, kurią pateikė Latvijos piliečiai 2011 metais. Latvija nėra iš tų šalių, kur žmonės labai aktyvus e, rašydami peticijas. Tačiau šiuo atveju mes buvome vieni pirmųjų. Kaip sakė kolega ir kolegos, sakoma, kad piliečiai nebuvo tinkamai informuoti ir taip toliau ir panašiai. Ir praėjusią savaitę mano padėjėjas, mano vardu, va, dalyvavo tiesioginėse diskusijose vyriausybėje dėl dis, diskusijose dėl aktas užtarimo. Vyriausybės atstovai vieninteliai pritarė tokiam sustarimui. tačiau paaiškėjo, kad jie yra netgi perskaitę susitarimo svarbiausių punktų. O mūsų argumentai yra labai stiprus, labai aiškus ir džiaugiuosi, kad dabar parlamentas puikiai atstovauja peticijos teikėjų nuomoniai. Ačiū. Dankeschön. Äh, Monsieur le Président. Brangus kolegos, mano kolegė Sandrin Belie labai susidomėjusi šiuo klausimu, tačiau šiandieną ji negali dalyvauti, nes jie atstovauja parlamentui Rijo viršūnių susitikime. Ji mane įpareigojo nuo Aldė ir Žaliųjų pasakyti sekančias pastabas. Šiandien komitete e, priimame peticiją prieš aktą. E, ją pasirašė netoli 3 milijonų žmonių ir įteikia e, e, parašų rinkėjai. Beveik kaip Galicijoje, 3 milijonai žmonių pas mus gyvena. E, mums e, reikia mažiau parašų, kad būtų galima pareikšti piliečių, piliečių iniciatyvą. O tai, kad surinkta tiek daug parašų, tai rodo, koks didelis nerimas kyla dėl šio tarptautinio susitarimo. Mūsų uh, atsakomybei tenka tai, kad parlamentui teks balsuoti uh, Liepos mėnesį. Ket, keturios komi, keturios, keturi komitetai uh, buvo paraginti šį susitarimą atmesti, būtent atmesti. Mūsų kolegos nusprendė, kad šios peticijos signatarai e, įrodo, jog e, aktą pažeidžia pagrindinių žmogaus teisių e, ir laisvių hartija. Europos e, žmogaus duomenų kontrolieriai asmens duomenų e, pabrėžė, kad tokiu būdu galima stebėti, kas į kokius puslapius e, internete vaikšto ir e, galima surinkti kitokius asmeninius duomenis ir tai pažeidžia kaip tik tais teisę į privatumą. Stebėjimas neturi būti visuotinas ir aktą ne, ne, ne, nesuteikia atitinkamų garantijų, kad taip iš tikrųjų ir būtų. Uh, Tai dėl to mano kolegos būtinai e, e, tiek mano frakcijos vardu, tiek kitų frakcijų vardu bus kartu su ES piliečiai. Mums reikia ats, e, išsaugoti e, jų teises ir šią peticiją tebe laikome atvirą, ją pasiunčiame Europai signalą, kaip sakoma peticijoje, kad piliečiai turi savo balsą ir garsiai juo kalba. Ačiū, ponė Göringer, o tada ponas Romeva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi, kad galiausiai šiandien galime savo posėdėje aptarti šią peticiją. Norėčiau priminti, kad dėl man nesuprantamų priežasčių prieš keletą mėnesių turėjome jau tą daryti, bet buvo klausimas atidėtas. Na, o šiandien situacija visai kitokia. Nes tuo met mes pradėjome tik informuoti jūs apie tai, kokius pavojus kelia aktas sustarimą. Mūsų tuomet buvo mažuma mes pralaimėjome dėl labai svarbios rezoliucijos, kurią pasiūlė mano frakcija. Ir mums vis tik pavyko darybų procesą šiek tiek paveikti. Įsigaliojo Lisabonos sutartis ir po jos mes turėjome, kaip buvo numatyta, būti vieni iš tų darybininkų, bet taip iš pradžių neatsitiko. Į darybas e, įtraukti buvome tik vėliau, kai jau šis sustarimas atsirado po to tokio smulkmeniško visokio proceso. Europos parlamento mažuma, kurie prieštaravo tą sustarimui, galiausiai šiandien mato, kad žmonės išėjo į gatves ir kad jie e, kad, kad jie turi susitaikyti su piliečių nuomonė. Tik tuomet, kai piliečiai pasirodė esą tokie aktyvūs, galiausiai net vyriausybė atstovai galiausiai perskaitė tą dokumentą, susipažino su juo detaliai. Mes matome, kad vyko demokratinis žmonių judėjimas interneto erdvėje, gatvėse. Žmonės, kurie naudojasi internetu, galėjo pasinaudoti savo galimybę pareikšti nuomonę ir jie dažniausiai atmeta tą susitarimą. Jūri komitete vėl buvo sulaukta aiškios e, daugumos už tai, kad aktą būtų atmesta. Ta dauguma turėtų būti dar didesnė. Dešimtą valandą, tikiuosi, plenarinėme posėdėje e, bus atmestas tas sustarimas kartą ir visiems laikams. Ir dar keletą žodžių dėl Europos komisijos. Vasario mėnesį Europos komisijoje buvo pasakyta, kad bus atsiųstas dokumentas E, iš teismo Luksemburgė. Mes laukėme ilgai, galiausiai buvo tvirtinta, kad dabar jau tikrai, tikrai atsiūs. Vėl praėjo mėnuo ir tik vėliau, gerokai vėliau mes sulaukėme dokumento, o visas teisėkuros procesas dėl to labai užsitęsė. Mes laukėme, ką nuspręs teismas. Mes analizavome iš esmės tą dokumentą dar anksčiau ir tai yra iš tikrųjų didelį pavojų keliantis susitarimas. Jis nėra geras susitarimas, jis nusipelno būti atmestas. Uh, Ponas Romėva, aš nekartosiu tų priežasčių, kurias minėjo kolegos, dėl kurių reikėtų atmesti aktą susitarimą. Aš tiesiog norėčiau paminėti vieną specifinį aspektą, kurį mes visi minėjome. Mes čia susidūrėme uh, ne tik su teisinė ar teisėkūros problema, mes susidurėme su politinė problema, turime ją išspręsti. Tai nėra diskusija apie, dėl teksto turinio. Mes diskutuojame dėl to, kaip tas tekstas buvo surinktas, suruoštas ir kaip mes buvome priversti dėl jų diskutuoti šio teksto pasiekmes, jeigu bus privirtas, primtas, bus labai aiškios. Būtent dėl to tos diskusijos yra tokios svarbios, dėl to ta peticija yra tokia svarbi. Labai svarbu, kad tie milijonai žmonių būtų išgirsti. E, dėl to taip svarbu duoti E, galimybę institucijoms pasirodyti patikimomis. Žmonės to ir laukia iš mūsų, išrinktų juos atstovauti, jiems atstovauti piliečių. Mes jų akise esame patikimi, jie kreipiasi į mus, tad nepraleiskime progos. Kolegos, kurie dar šito nesuprato, turėtų panau, pa, pasinaudoti progą tai suprasti. Supraskime, kad tai nėra vien tik tai teisinis tekstas. Jeigu šitą progą praleisime, tai tuomet mes pasirodysime esą nenuoseklus ir ta, tapsime nepatikimi. Ir ES institucijos piliečiams atrodys nepatikimos. Dėkui. Ačiū. Dabar pane Keller. Ačiū. Ačiū Jums, ačiū tiems 2,8 milijono piliečių peticija iš tikrųjų e, buvo sėkmės istorija, galiu jam, jai tik pritarti. Matome, kaip išsiplėtojo piliečių judėjimas, kad mes matome, kad ES piliečiams rūpi tai, kas vyksta Europoje. Ir matėme, kokia buvo plati reakcija, pasitelkiant peticiją kaip priemonę. Daugelis žmonių, daugelis žmonių paliestų aktą e, sustarimas, jeigu tas uh, sustarimas būtų gyvenintas. Ir kitose šalise taip pat nuo prekybos apribojimų kentėtų žmonės trečiosiose šalise, besivystančiose šalise. E, jiems būtų sunkiau e, gauti generinių vaistų, nes būtų saugomas tam tikras prekė ženklas ir ilgiau ir taip toliau ir panašiai. Ir prekių ženklų klausimai būtų reikšmingai uh, E, sustiprinti, tai turėtų, turėtų poveikį milijonams žmonių e, visame pasaulyje. Aš manau, kad mes turėtume rei, suteikti piliečiams e, išreikšti savo nuomonę. Aktą požiūrių piliečiai buvo labai aktyvūs ir savo nuomonę pareiškė. Ačiū už šią peticiją ir tikiuosi, kad Liepa e, plenarinėme posėdėje mes tarsime savo svarų žodį šių klausimų. Dėkoju. Ačiū ponas Boštinaro, paskui pona Neukina. Dėkoju, sveikinu peticiją, jos pasirašytojus. Džiugu sakyti, kad mūsų siūlymas buvo toks. Mes manėme, kad aktą reikia nagrinėti pagal ypatingos svarbos procedūrą, koordinatoriai tam pritarė ir tai yra esminis klausimas. Dabar Kai dėl turinio, Europos komisijai komentaras mane ir ne tik mane intriguoja štai kas. Mums buvo pasakyta, kad tai yra puikiai priemonė spręsti problemas susijusias su prekių padirbinėjimu, su intelektinės nusavybės turinio padirbinėjimu ir panašiai. Tačiau ar turime teisinių priemonių, kad būtų galima tinkamai ginti intelektinės nusavybės teisės? Bet juk viskas yra visiškai aišku tokios priemonės egzistuoja, tai kodėl jos tinkamai neįgyvendintos, kurios, kad jos tinkamai veiktų, o siūloma pritarti aktą sustarimui. E, sakoma, kad aktą padės kovoti su elektroninio kur, turinio vogimu jo padirbinėjimu. Produceriai juk nėra šio susitarimo dalis, pavyzdžiui nei žodžio nekalbama apie tai, kaip geriausi tos intelektinės produkcijos gamintojai jau kovoja su uh, turinio padirbinėjimu. Dabar mūsų spurto krizė ir žmonėms labiau rūpi ekonominės, socialinės teisės. Tad ar Europos komisija ar kokia nors kita atsakinga struktūra ES gali turėti, kaip, kaip gali turėti tiksliau minti, įdėkti interneto policiją. Ar tai būtų demokratinis sprendimas, kuris patiktų ES piliečiams, politinis signalas čia būtų visiškai klaidingas. Tai net nėra dalykas, apie kurį reikia diskutuoti, reikia tiesiog atsimesti. Daugybė ministrų pirmininkų jau paskelbė savo poziciją nuo Lenkijos iki Rumunijos ir daugybė kitų vyriausybių paskelbė savo poziciją ir visi siūlo, kad aktą reikia atmesti. Tai yra juk kažkas svarbaus, ar ne? Galiausiai, jeigu Europos parlamento didelė dalis jau pasakė, kad nepritarė aktą sustarimui, ir čia aš pirmiausia remiuosi savo frakcijos atstovų balsų, socialdemokratų frakcijos balsais, jeigu tiek daug komitetų jau paskelbė, kad šis susitarimas yra nepriimtinas ir turi būti atmestas. Tai juk reikia gal tą susitarimą ir atmesti. Tad kiek galima švaistyti laiko šiandien ir vėliau? Sakyti, siūskim į teismą šį dokumentą, pažiūrėkim, kad teismas nuspręs ir taip toliau ir panašiai. Gal gana, kam švaistyti laiką? Mes jį turime taupyti, turime atmesti šį susitarimą parlamente masiškai balsuodami prieš šį susitarimą ir pagaliau užbaigti šias diskusijas, kurios. Ir čia stengsiuosi kalbėti atsargiai. Šis e, susitarimas būtų blogas Europos komisijos prestižui, tai taip pat pakenktų Europos, kom... Europos e, sąjungos vertybėms. Europos sąjungos modelis turi būti primtinas visiems piliečiams ES. Jis turi būti suvokiamas ir už ES ribų. Tai yra tas modelis, kuris turi parodyti, kaip tvarkyti su globalizacija ir kaip suteikti piliečiams laisvą prieigą prie informacijos, o neriboti tą prieigą. Ir e, neįmanoma riboti dabar piliečių laisvės. Sveikinu peticijos pasirašytus, džiugu, kad peticija yra, aš ją remsiu. Ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas ir visi kiti kolegos balsuos masiškai atmesdami šį sustarimą. Dėkuoju. Grazie, onorevole Bostinaru, kolega Auken. Dėkuoju, kolegai Bostinaru, kolega Auken. Na, pabandysiu sutilpti į tas tris minutės. Aš manau, kad šiandien reikėtų švesti. Švesti, kad Lisabonos sutarties rezultatai jau yra matomi, aiškiai matomi. Europos parlamentas turi realias galias. Mm, tai nereiškia, kad mes kiekvienu atveju turime būti geručiai, kažkam patikti, įtikti, su visais dialoguoti. Europos parlamentas yra institucija, kuri dalyvauja priimant sprendimus. Ir būtų džiugu, jeigu kitos dvi svarbiausios Europos Sąjungos institucijos pagaliau suvoktų, kad ne, nebūtina švaistyti laiką tam tikrais atvejais. Jeigu parlamente E, dokumentų vienam ar kitam yra pritariama, tai tuomet verta klausyti teismo, ar dokumentas vienas kitas yra teisiškai pagristas ar ne. Ir taip tuomet rodytų, kad egzistuoja geras bendradarbiavimas tarp, tarp e, įvairių institucijų. Ir dabar manyčiau, kad nebeverta švaistyti mūsų laiko ir pinigų kreipiantis į teismą, nes nebėra tam jokios prasmės mes prieėmę tokį sustarimą pasakytume, kad e, parodytume, kad esame nepatikimi. Tad šveskim šiandien. Ir aš manau, kad Liepos mėnesį mes aiškiai parodysim, kad piliečiai išsirinko parlamentą, kuriuo gali pasitikėti, parlamentą, kuris iš tiesų jiems atstovauja. Dėkui. Kolega, kolega Jar. Vyland. Vyland. Tiksliau. Pozicinė. Ačiū, pirmininkė. Visų diskusijų negalėjau girdėti, nes dalyvavau AFKO komiteto posėdėje, kur sprendėme klausimą susijusi būtent su šiuo klausimu, su parlamentu teisėmis ir taip pat bandėme spręsti klausimą, ar aktą juridiškai yra priimtina ar ne ir ar parlamentas gali spręsti tą klausimą ar ne. Vis tik tais norėčiau mūsų diskusijas šiek tiek paįvairinti pasakydamas, kad mums reikia apsisaugoti nuo tam tikrų dalykų tai, ką šiandieną sprendžiame, neturi būti. E, dėl to, ką šiandieną sprendžiame, neturi būti priimtas skubotas sprendimas, nepaisant ir to, kad e, galbūt kai kas nori vykdyti rinkiminę kampaniją. Aš nemanau, kad toks elgesys būtų parlamentaro vertas elgesys Mes tikrai nekelsime kažkokiu tai nacionaliniu vėliavu, e, parlamentarai turi veikti kitaip. Yra labai prieštaringų atvejų, yra ir e, teisinių nemažai dalykų, o šis komitetas teisinių dalykų kaip tik tais nesprendžia. Peticijos e, peticijas rašo pilietis, kai nežino, ką daryti, bet žino, kad turi tam tikrų teisių. Kita vertus, juk reikia suprasti, kad parlamente mes irgi negalime nuspręsti dėl kai kurių peticijų. Tos e, e peticijos gali būti labai svarbios, susijusios su piliečių e, teisėmis, bet, pasaky, bet, bet jos neturi būti sprendžiamas mūsų komitete, o kažkokiuose kitokiuose, sakykime, ar teisų, teisinių reikalų, ar, ar dar kitur. O mes turime tuos visus debatus, tas visas diskusijas apibendrinti. Aš manau, kad tai tikrai galima, e, tą tikrai galima kvestionuoti. Aš manau, kad kiekvienas komitetas ir kiekvienas parlamentaras turi daryti tai, kas jam priklauso. Aš e, komitetui, peticijų komitetui priklausau nuo pat savo kadencijos pradžios. E, visai nesvarbu už ar prieš šį klausimą pasisakau, e, noriu pasakyti, kad visada stengiausi, kad darbas komisijų, e, peticijų komitete vyktų kaip galima sklandžiau. Visai nesvarbu, kiek žmonių peticiją pasirašo. Svarbiausia ne, ne kiekybė, ne kokybė, nes Turbūt svarbiausia pasakyti, kad kai pilietis susiduria su kažkokiamis tai problemomis, tai visai nesvarbu, ar jisai ras kažkokiu tai bendraminčių, kad tą peticiją pasirašytų. Jeigu jau yra problemos didelės, tai tada net ir vieno parašo už, turėtų pakek, pakakti mūsų komitetui tai problemai spręsti. O čia pasakysiu, kad į reikalą esmę mes neįsigiliname, norėčiau, kad būtų laikomasi mūsų įprastinių procedūrų, nes jeigu dabar pradėsime E, pradėsime dabar kažką daryti netaip, tai neaišku, kur viskas pasibaigs. Ačiū, ponia Jotova. Госпожо председател, честна дума, не разбрах какво иска да ни... Ačiū, aš nelabai supratau, ką norėjo ponas Vilan pasakyti. Susidaro toks įspūdis, kad ponas Vilan galvoja, jog mūsų komitetas turi nieko nebeveikti, nutraukti savo darbą, e, kad šitas darbas turi būti atliktas kituose komitetuose, bet ne mūsiškėme. Mano nuomonė, 3 milijonai žmonių pareiškė savo valią pasirašydami ir tai ko gero e, be galo didelis ir labai, skaičius ir labai svarbu. Labai gerai, kad Lisabonos e, sutartis numanė piliečių iniciatyvą. Ir čia kaip tik matote, kad beveik 3 milijonai tą peticiją pasirašė. Tad Šie piliečiai nusipelno būti išklausyti, išklausyti ir pasveikinti. Tik tais keturi komitetai, e, visi, visi komitetai tiksliau pasisakė už, o tik tais INTA komitetas, INTA komitetas lieka nepareiškęs komisijos, tai nėra vien tik tais teisinis klausimas, čia yra ir toks klausimas, kad piliečiai turi e, pareikšti savo ir mūsų nuomonę. Čia ir politinis klausimas ir koks bebūtų teisingumo teismo Luksemburgo sprendimas, mes palaikome piliečius, nes mūsų būtent yra vaidmuo piliečius palaikyti. Ponas Tailo, ačiū pirmininkė, labai atsiprašau, šiek tiek pavėlavau į diskusijas. Tačiau manau, kad vis tik tais turiu pasakyti šį beitą savo kolegas paremdamas. Aš esu už, peticiją, už tą peticiją, kuria e, numatoma atmesti aktą susitarimą. Jau keturi parlamento komitetai tą ir padarė. Tad E, aš esu įsitikinęs, kad ateityje piliečiai taip pat pasinaudos peticijų komitete ir ateityje net jeigu bus ar, ar, ar tūkstantis, ar, ar, ar, ar vienas žmogus, ar du žmonės pateikia kažkokias tai peticijas, mes turime reaguoti. Mes turime, mes turime būti tie tarpininkai, per kuriuos reiškiama jų valia. Bet čia juk šiuo atveju nekalbama apie vieną ar du piliečius. Keturi komitetai jau nusprendė, mūsų kolegų keturi komitetai pilnai nusprendė tą susitarimą atmesti. Tad aš pritariu raginimams, kurie buvo skirti šiam komitetui, pagal kuriuos INTA komitetas turėtų pats spręsti, atsižvelgdamas į kitų komitetų, kurie jau priėmė savo nuomonę nuomonės. Akta turės įtakos inovacijoms, vyk, vystimui, e, prekybai, e, masiniam e, suvedinėmų į skaitmeninę formatą, vaistams daugam. Tad mes turime mes turime e, reaguoti į tai, ko prašo pasirašysiai peticiją ir aš pridedu balsą, savo balsą prie jų balsų. Ir paskutinis kalbėtojas, pone Vilks. Ponas Vilks, atsiprašau. Uh, uh, Dėkoju. Man padarė didžiulį įspūdį tai, kaip atvyko Europos parlamentą ir Avazė iniciatyvą pasveikinusi parlamentarai, buvo džiaugiamasi tuo, kad Europos piliečiai turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę. E, džiaugiuosi, kad buvau pakviestas čia. Man padarė didžiulį įspūdį tai, kai prie šio klausimo susitelkė visas Europos parlamentas. Ne vienas, du, net šeši komitetai priėmė sprendimą dėl mūsų iškelto klausimo. Aš manau, kad šiandien yra iš tikrųjų didi diena diena, kai mums pavyko. Mes metėme iššūkį susitarimui, buvo, dėl kurio darybos vyko slaptai. E, kompanijos būtų raginamos kaupti duomenys ir panašiai mums pavyko išvilkti dienos šviesą šį susitarimą. Ir nepaisant to, kas buvo sakoma, nepaisant to, kas buvo sakoma apie tą sustarimą dabar, visa tai, kas įvyko, reiškia, kad bus nebeįmanoma per artimiausias dvi savaitės to sustarimo pasirašyti. Raginame Inte komitetą ir plenarinį posėdį šio parlamento ilgiau nebelaukti. Per artimiausias dvi savaitės e, ženkite tuos du svarbiausius žingsnius e, ar keletą svarbiausių žingsnių, kad būtų atmestas šis sustarimas. Nes tai yra tas sustarimas, kuris nepadės mums E, nes piliečiai atmeta e, šį e, susitarimą. Turime klausyti piliečių balso. Puiku, kad Avaz suvaidino reikšmingą vaidmenį, išreikšdamas tą piliečių susirūpinimą visoje Europos Sąjungoje. Tai taip pat rodo, kad yra vilties piliečiams, kadangi parlamentas išgirdo jų balsą, įsiklausė į jį. Susitarimas, dėl kurio derasi Europos Sąjunga, E, turi atspindėti piliečių nuomonę. Čia mes išklausėme ir paprastai susitarimo atveju taip ir turi būti. Nuo pat pradžios turi turėti galimybę pareikšti nuomonę piliečiai ir Europos parlamentas. Formalizzare una proposta. Kolega Jarga. Ačiū. Aš norėčiau pasisakyti kaip šio komiteto narys ir pasiūlyti procedūrą. Mes nesame politinis komitetas, taip pat nesame ekspertų komitetas, mes esame eks, kompeticijų komitetas. Daugelis kompetentingų komitetų buvo paliesti, iš esmės paliesti, tačiau mūsų, būtent peticijų komiteto esmė yra dirbti glaudžiai bendradarbiauti su kitais kompetentingais komitetais. Tai yra visiškai normalu. Netgi buvo skundų pateikta į E, teisingumo teismą. Aš norėčiau pasiūlyti, kad peticija liktų atvira. E, peticijoje pasirašyjusieji turi teisę žinoti, koks jos likimas. Reikia toliau diskutuoti. E, turi būti taikoma subalansuota procedūra, bendra procedūra, kaip ir kitų pasiūlymų atveju nes čia yra paliečiama labai labai daug kompetencijos ryčių. Sveikinu peticijoje pasirašiusiuosius, tikrai nebuvo lengva užduotis surenkti panašią akciją. Peticijų komitete dėl esmės diskutuoti neįmanoma, o mano pasiūlymo esmė būtų tokia. Reikia, kad ta peticija būtų atvira, liktų atvira ir toliau dirbti su kitais kompetentingais komitetais bei pareikšti kompetentingą nuomonę. Kolega Boštinaru, dėkuoju. Aš pritariu tam, kad peticija turi būti atvira, tačiau mano klausimas būtų tokia. Palikime ją atvirą, o po to kas? Nes jų komitetai jau parengė savo nuomonę ir ją paskelbė. Jie pasireiškė esą prieš aktą sustarimą. Tegu būna atvira ši peticija, tačiau kokia bus mūsų pozicija dėl aktą turinio? Ar turime būti už, ar tiesiog turime palikti peticiją atvirą, ar mes turime pasakyti komiteto nuomonę, o būtent nuomonę, kad peticijų komitetas yra prieš aktą sustarimą. Aš manyčiau, kad tai būtų reikalinga, nes tuo būdu būtume labiau matomi, labiau patikimi O manyčiau, kad palikti peticiją atvirą dėja yra nepakankamas žingsnis. Mes turime savo balsą pridėti prie to, ką pasakė piliečiai. Turime kartu su kitais komitetais pareikšti savo aiškę poziciją e, prieš aktą sustarimą. Kolega David Martin. Ačiū pirmininkė. Aš mm, esu svečias šiame komitete, tai tik trumpą pasavą pasakysiu. Aktą komitetui, ko gero, plenarime posėdėje bus nepritarta. Ir Inte komitetas, atrodo, jam nepritars. Tad jeigu atsitiks taip, kad parlamentas aktą atmes, tai tuomet teks toliau diskutuoti kažkur parlamente, na, o peticijų komitetas turėtų suvaidinti savo logišką vaidmenį, nes tai jis turėtų būti pirmiausia diskusijų vieta. Tai yra E, be abejo, prekybos tarptautinis komitetas yra atsakingas dėl esmės, bet mes esame sulaukę piliečių peticijos, o peticijų komitetas turi į tai reaguoti. Dėkoju. E, grazie. E, Dėkoju kolegai Martinui ir už dalyvavimą. Dėkoju kitiems dalyviams, ponui Vilks, kuris pristatė šią peticiją. Dėkuoju jam taip pat už e, paramą, taip pat e, e, kolegai Baštinarų pateiktas atsakymas. Parašus rinkusiems žmonėms buvo labai svarbus, tai labai svarbi diena, todėl kad mūsų komitetas iš esmės suvaidino savo uh, vaidmenį, nes piliečiams buvo suteikta galimybė e, ginti savo teisės ir taip pat buvo suteiktas didelis matomumas, ne mūsų komitetui, bet e, šitai temai, kuri kelia didelį nerimą labai dideliam skaičiui piliečiui. Ir tuo pat e, būdu buvo e, nurodyta, jog e, tai kelia labai didelių nuogastavimų ir kam kelia tos nuogastavimus ir kad šita problema negali būti ignoruojama. Vėliau, e, kolega Viland sakė, kad mes negalim žiūrėti į šią peticiją kaip į bet kurią kitą peticiją. Net e, jeigu ir vienas e, pilietis pateiktų peticiją ir jeigu jinai atitiktų mūsų taisyklėse numatytus e, kriterijus, tai tas klausimas turi būti nagrinėjamas pagal mūsų taisyklės. Ir dabar labai daug piliečių yra pateikę šią peticiją, tad e, čia, aišku, kalba sukasi apie tai, jog iš tikrųjų mūsų požiūriai čia sutampa. Ir mes e, dėmesį skiriam, aišku, vienodą visoms e, peticijoms. Man atrodo, jog e, mums, kaip peticijų komitetui, tenka pareiga nagrinėti tokio pabudžio komisijas. Visa, visi kolegos pasisakė, pateikė argumentus. ir taip pat buvo kalbama apie sutarties pasirašymo e, galimybę, bet pagal mūsų procedūrą mes neturime priimti sprendimo dėl paties turinio, tačiau turime nagrinėti piliečių e, peticiją. Todėl kolega Bostinaru iškėlė klausimą, ką mes dabar turime daryti. Ir į šį klausimą aš galiu atsakyti taip, kaip sakė kolega Jar. Turime palikti atvirą šią peticiją ir toliau stebėti, kaip vyks šio klausimo nagrinėjimas kompetentingose turinio požiūrių e, komitetuose, o paskui ir žiūrėkime, kaip visas vyks po teiksmo sprendimo, o paskui su komitetas bus tarsi tam tikra paskutinė instancija jau visoms procedūroms e, įvykus. Jeigu nebus e, atliepta piliečiams, e, piliečių interesams, tuomet jie galės vėl kreiptis į mūsų komitetą. Jeigu kolegos sutinka su mano tokiamis išvadomis ir analizė, tai aš sakyčiau, kad mes turime palikti E, atvirą tą peticiją, kartu turint omenyje mūsų diskusijos išvadas ir paskui stebėsime, kaip viskas e, vyks teisme ir kitose komitetuose. Ir paskui, jeigu reikės, pasiūlyme diskusiją, kad e, galėtume įvertinti tolimesnius žingsnius, jeigu jų reikės. Jeigu nėra komentarų šito klausimu, tai tuomet baigiu diskusiją šituo klausimu ir peticija paliekama atvira busimoms diskusijoms. Dėkoju peticijos e, atstovams ir to būdu atvirą mūsų komiteto darbo dalį baigiame. Atsiprašau, sako pirmininkė, ne, nebaigiame dar atviro posėdžio. Man atrodė, kad mes išnagrinėjome visus klausimus, tačiau dar lieka 12 darbo tvarkės punktas. O tai yra tyrimai vizito į Berliną ataskaita. E, kolega Jotova vadovavo šitam vizitui ir dabar aš e, kaip tik e, jai suteiksiu žodį, kad nepakomentuotų mūsų priimamų sprendimų aspektus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš jau šiek tiek kalbėjau apie mūsų misiją Berlyne. Ji vyko komiteto sprendimu. Tai buvo taip pat ir rezultatas daugybės skundų ir peticijų, kurių sulaukėme dėl Jugendamo, dėl jaunimo tarnybų veiklos. Mes e, Strasbūre sesijos metu surengėme posėdį, buvo pateiktas bendras dokumentas, e, kurį buvome gavę gegužės ketvirtą dieną. Visi delegacijos nariai sunkiai dirbo, kad būtų pasiektas kompromisas. Tema labai jautri. Kai delegacija lankėsi Berlyne po tų daugelio skundų gavimo, Jugendam jaunimo tarnyba sako pažeidinio vaikų teisės. Ir mes vykome į Berliną, kadangi norėjome rasti konstruktyvų problemos sprendimą. Žinoma, mes nenorime kištis į šalies vidaus reikalus, tačiau akivaizdu, kad problema yra. Yra komunikavimo problemų, trūksta informacijos, e, trūksta dialogo ir iš to kyla ne tik visai eilė nesusipratimų. Paskui prasideda procedūros klaidos, kurios turi rimtų pasiekmių. Reikia daugiau informacijos kampanijų ES lygių, kad būtų teikiama informacija e, dėl to, kas vyksta, kai skiriasi skirtingų valstybių narių sustokia piliečiai. Komitete buvo konstatuota tai, kad užsieniečiams tėvams neleidžiama kalbėti su vaikais savo, savo gimtają kalbą. Tai būna tada, kai gali kilti rizika dėl to, jog vaikas gali būti pagroptas. Jugendaut E, to, to reikalavimo laikytis net tada, kai e, įstaigoje nekalbama vieno iš tėvų, norinčio bendrauti su vaikas gimtoje kalba, kalba. Ir šiuo atveju yra būtina užtikrinti galimybę kalbėtis visomis kalbomis. Tėvų ir vaikų sustikimų riboti nereikėtų, kontaktai tarp tėvų ir vaikų turėtų būti skatinami. Misijos dalyviai suformulavo savo rekomendacijas Ir paskui vyko diskusijos su įvairių institucijų atstovais. Tiesiog norėčiau pridurti dar vieną komentarą. Norėčiau pasakyti, kad misijos trukmė buvo labai trumpa. Tyriamojo to vizito trukmė buvo labai trumpa. Mes nusintėme rašytinius klausimus reikalingoms institucijoms, gavome rašytinius atsakymus. Tai mums padėjo susidaryti visapusį vaizdą. Tema be abejo labai jautri, mes pasilikome tam tikrą laiką pagrindiniam dokumentui parengti. Tai yra reikalinga tam, kad būtų galima suformuoluoti tinkamus siūlymus ir pakeitimus. Mes diskutavome apie tai, ar tik šitome vizite dalyvavę nariai gali renkti rekomendacijas. Mes suprantame, kad tie kolegos turi daugiausia informacijos. Kita vertus, galbūt būtų gerai, kad ir kiti kolegos pateiktų rekomendacijas, remdamiesi iš dokumentų gautą informaciją. Dėl to nuspręsti turi komitetas. Vėliau buvo nuspręsta, kad rekomendacijas turėtų teikti tik tie asmenys, kurie dalyvavo vizito darbe. Sekretoriatas regisi ketina leisti visiems komiteto nariams pateikti rekomendacijas. Birželio 26, 26 e, yra galutinis terminas, iki kada galima teikti pakeitimus, o balsuosime kito posėdžio metu. Vyko Berlyne daug įdomių susitikimų, susitikome su įvairių institucijų atstovais, tačiau nesugebėjome susitikti su Jugendaupt e, vadovaujančiais asmenimis ir mes, Europos parlamento nariai, dab, bet kokiu atveju galime kreiptis į e, tenykštės institucijas, turime pasakyti, kad mes laikome subsidiarumo principų, mes nenorime kištis į šalies vidaus reikalus, bet norime padėti išspręsti problemą. Ačiū kolegai Bobinską, Vortman ir kitiems kolegoms vykusiems šio vizito už jų rekomendacijas ir pamastymus. Dėkoju. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Kolega Ždanoka. Yes, thank you, Chair. Uh, I... Dėkoju, ponė pirmininkė, kolegė Žanovska. Turiu klausimą ir komentarą. Pirmiausia, čia kartu su darbo dokumentu turiu pakeitimo siūlymą. Ponas Buliom pasiūlė tą pakeitimą. Kiek suprantu, kolegos nėra, tad turime nuspręsti patys, ką darysime su tuo pakeitimo siūlymu. Gavau taip pat elektrinį laišką iš ponios Kolarskos Babinskos. Čia taip pat yra rekomendacijų siūlymų. Mano klausimas būtų toks pranešėjai. Kaip veiksime, ką darysime su tais gautais siūlymais. Juolab, kad tie siūlymai yra labai kontroversiški. Antra, norėjau pakomentuoti dėl to, kas gali dalyvauti teikiant rekomendacijas. Pavyzdžiui, mane labai domino dalyvavimas šioje tyriamoje misijoje. Nes čia buvo kalbama apie skundus dėl kalbos vartomų ir panašiai. Ir vakar turėjau panašų pokalbį dėl situacijos Niderlanduose. Latvių šeima buvo apkaltinta tuo, kad šeimoje kalba latviškai. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl vaikas buvo paimtas iš šeimos. Jie buvo kaltinami tuo, kad šeimoje nekalbama olandiškai, o kalba savo gimtają kalbą. Mano supratimu, tai yra visiškai neprimtina. Aš toje misijoje nedalyvavau, nes turėjau vykti į vizito į Moldovą, kur esu irgi delegacijos narė tačiau tai neturėtų užkirsti man kelio dalyvauti priimant sprendimą, nes aš kaip peticijos teikėjai buvo čia komitete, kai buvo teikiama peticija dėl Jugendaut, aš dalyvavau diskusijose. Aš manyčiau, kad turėtų turėti galimybę rekomendacijas teikti ne tik tie, kurie vyko vizito, bet ir kiti komiteto nariai. Dėkui. Ja, vielen Dank auch äh, an die Teilnehmer, an der Delegation. Dėkoju, taip pat norėčiau padėkoti, ačiū, padėkoti rengiantiems misiją, ačiū pranešėjams. Mes dabar imamės tinkamų priemonių, jau turime du pranešimus tiksliau rengiame du pranešimus. Tiek Vokietijai, tiek Rumunijai prireiks laiko. Mums reikės teisingai apibriežti procedūrą. Tie, kurie dalyvavo kelionėje, turėtų paremti su sekretoriatu teksto, tada visi mūsų komiteto nariai teiks pakeitimus ir balsuosime. Manau, kad politinė mūsų komiteto valia turėtų viską paremti, kas yra susijęs su tuo pranešimu. Būtent taip ir reikia veikti. Numatyti galutinę datą, iki kurios galima pateikti pakeitimus, balsuoti kitą kartą ir tokiu būdu tas darbas bus atliktas. Kaip sakė ponas Vilans, delegacijų nariai yra mūsų komiteto akis ir ausis. Vyksta į vietą susirinkti informacijos, bet vis tik mūsų būtent komitetas turi po to tarti savo žodį ir priimti sprendimą. Mes dabar turėtumėm numatyti datą, iki kurios reikia pateikti pakeitimus, tada balsuoti ir tada tikrai jau bus dokumentas tas užbaigtas. Dankeschön. Uh... Pone Vertman. Ačiū. Jums leidus porą dalykų norėčiau paminėti. Mūsų pranešimas turėtų atspindėti, kaip iš tiesų mes vertiname situaciją. Tai nėra kažkoks vertybių pasikeitimas. Aš asmeniškai manau, kad reikia tiesiog e, situaciją teisingai ir objektyviai atspindėti. Reikia atskirti tokius momentus, kada negalima kalbėti gimtają kalbą. Negim, negalima e, kalbėti gimtają kalbą jeigu kyla pavojus, kad vaikas bus pagrobtas. Tik tada galima tikėtis, kad bus kalbama tokiuose situacijose valdžios institucijoms suprantama kalba kalba. Būtent vaikų interesus reikia apsaugoti. Čia nėra kažkoks politinis klausimas. Mes neturime priimti Mes neturime e, priimti sprendimų dėl kalbos, bet turime priimti tam tikrus sprendimus, kada tam tikros kalbos vartoti neįmanoma. Reikia, kad tiesiog e, siekiant objektivumo, kad būtų kalbama suprantama kalba. Kaip jau sakė ponas Vilant, e, labai svarbus tie momentai, kurie yra paminėti peticijoje ir e, tie žmonės, kurie nuvažiuoja į vietą, yra mūsų komiteto auskis, ausis ir akis. Taigi komitetui tuo met reikės pasirūpinti, kad būtų kuo objektyvesnis. Ačiū, ponas Baštinaru. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad na, šiek tiek nesmagu matyti, kad abu pranešimai yra tokie, dėl kurių dar nebuvo balsuota. Ir norėčiau pasakyti, kad EPP yra prieimusi dar vieną pranešimą, kur kalbam apie kokybę apskritai. Mano siūlymas būtų štai koks. Pranešimas turėtų būti parengtas per tam tikrą uh, laiką. Ir joks narys, komiteto narys ar dalyvavęs vizite narys neturi tų begalę laiko pakeitimams rengti. Mes turėtume sustarti, kad laikas yra toks ir toks pakeitimams pateikti ir tiek. Ir tuomet visi veiktume atitinkamai laikui atėjus pakeitimui bus pritarta ir tiek. Ir tai turėtų būti taikoma ne tik tuo abiejų mano minėtų pranešimų atveju, nes priešingų atveju bus situacija labai problemiška. Daugeliu atveju vienas ar kitas iš mūsų nori tiek atkakliai įpiršti savo pakeitimą, tačiau aš manau, kad tai neprideda prestižo mūsų institucijai. Aš manau, kad galiausiai tos misijos tikslas turėtų būti parengti pranešimą, kuris atitinka e, realybę. Tai turėtų būti faktų rinkimo misija. Mes turėtume vengti politinės konfrontacijos ir neturėtume užkirsti kelią kitokiai pozicijai. Tai būtų geriausias dalykas mūsų komitetų. Dėkoju. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš negirdėjau, ką sakė ponė Jotava, nes truputį pavėlavau, tačiau Man atrodo, kad jinai sakė truputį kitaip, negu mes buvom sutarę. Man atrodo, kad e, turint omenyje padarumo aspektus ir, ir nagrinimą temą ir turint omenyje e, peticijos autorių gerbimą, mes turime e, balsuoti iki vasaros. Mes sakėme, kad e, mūsų komitete bus balsuojama e, Liepos mėnesį, tai aš visiškai pritariu tam. Aš nemanau, kad tai būtų EPP problema. Aš manau, kad čia mes susidurėm su e, nereglamentavimo tokio pobūdžio tyriamųjų misijų klausimu. Ir aš turiu pasiūlymą šito klausimo, kuris e, galbūt e, galėtų baigtis pamastymu apie būsimas reglamentuojančias nuostatas šitų misijų klausimų, kad būtų įmanoma patikslinti tiek terminus, tiek e, ir metodiką, kuomet pateikiamas tokios ataskaitos, jų nagrinėjimo ir prieimimo. Aš e, mūsų požiūris truputį buvo pakeistas, nes delegacijoje buvo balsuojama po vizito į Berliną ir mes turėjom laikytis e, šitų dalykų. Tuo tarpu dabar mes e, grįžtam prie teksto, kuriam aš aišku nesipriešinu, nes e, ten, ten yra mūsų pateiktas pasiūlymas. Tačiau aš nepritariu metodikai. Aš manau, kad mes turim greitai apsispręsti dėl busimųjų vizitų metodikos ir mūsų komitetas turėtų pateikti savo poziciją šitais klausimais. Aš siūlau E, dvi dalis išskirti. Tai yra faktinė dalį vizito ir šitų dalykų mes nekeisim. Ir antroji dalis, tai būtų dalis, kur yra pateikiami pasiūlymai. Ir e, tie nariai, kurie yra ex oficio nariai, nereikėtų, kad jie dalyvautų uh, sprendime. Jie taip pat negali būti nuomonės referentai arba koordinatoriai. Jeigu susitarėm dėl šitų pagrindinių principų, tuomet e, galėtume sustarti ir dėl kitų aspektų, reglamentuojant tas, e, tas būsimus e, tyriamosius vizitus ir tada galbūt išvengtume tokių rimtų ir dramatiškų problemų, kurios paliečia dešimtis, galbūt daugiau šeimų ir aš tikiuosi, kad uh, mes išspręsim šitos dalykus iki Liepos mėnesio. Bent jau norim visi, kad būtų išspręsta. Pirmininkė, dėkoju. Atrodo, kad daugiau nėra komentarų. Kolega Jotava nori pasisakyti, prašom. Dėkoju pirmininkė. Mano pasiūlymas atsakant į ponios Ždanoką klausimą būtų toks. Siūlau kad šiandien koordinatorių posėdžių metu būtų nustatytas pakeitimų teikimo laikotarpis svarbiausiam tekstui, dėl kurio mes čia diskutavome. Mes turėtume rengti pakeitimus, kurie atitinka pakeitimų teikimo taisyklės Europos parlamente. Ir dar. Visi komiteto nariai, kurie nori pateikti pakeitimus ir turėt galimybę tą padaryti, tuomet mums reikia susitarti dėl, ta, dėl datos diskusijai. Aš prieš keletą mėnesių dirbau prie pranešimo ir kolegos regis stengiasi atidėti diskusiją, ištęsti procesą ir nulatos e, kalbėjo apie tuos Vokietijos vidaus reikalus. Bet tai juk nėra Europos parlamento galius rytis. Bet daugelis ES piliečių kreipiasi į mūsų komitetą ir mes turime reaguoti į jų teikiamas peticijas. Mes e, esame kompetentingi šioje srityje. Tai dėl pono Bulon pastabos turėčiau pasakyti štai ką. aš patyriau vieno Vokietijos atstovų spaudimą, kad būtų tas tekstas pakeitas, pakeistas, tačiau spaudimas yra tikrai neprimtinas atvejais. Turime dirbti ES piliečių labui. Eh, Liepos eh, sesijos metu ir terminai tokie pat kaip ir vertimo raštų terminai. Tai yra 27 eh, birželio Ir taip pat e, pritariu tam, kas sakė kolegos dėl e, kiekvieno komiteto nario teisės pateikti e, pakeitimus, o paskui jau pats komitetas nuspręs, ar tinkami ir, ir ar bus priimami, ar bus atmetami. Toliau dėl terminų ir uh, ir metodikos dėl tyriamųjų vizitų, tai aš manau, kad dalykai turi paklūsti sveiko proto reikalavimams. Mes e, galbūt e, nesakom, kad viskas e, yra absoliučiai tinkama, tačiau šitie dalykai vis dėlto priklauso nuo par, par, parlamentarų taisyklių laikymasi. Buvo kalbama taip pat ir apie uh, EPP čia tam tikrą e, dominavimą, tačiau manau, kad galbūt nėra viskas taip, kaip sakė kolega Bulant ir tikiuosi, kad per e, Liepos posėdį mes, e, kad mes galėsime jau ne tik tai užbaigti tyrimo vizito į Berliną ataskaitą, bet taip pat ir tyrimo vizito į Rumuniją ataskaitą nes, e, kaip kažkas sakė, jau greitai metai praeis po šitų dviejų e, vizitų ir, kaip e, visi jūs prisimenate, šitie vizitai e, turi padėti mums siekti, renkant įvairius faktus, padėti siekti išspręsti tos klausimus, kurie mums yra pateikiami, tuo tarpu galų galiai išeina atvirkščiai dažnai. Tad dabar jau iš tikrųjų baigiame rytinę posėdžio dalį, atvirą dalį. Ir trumpą pertrauką padarom, kad visi tie, kuriems reikia išeiti iš salės, išeitų, o paskui vyks koordinatorių posėdis.